E, išbandome naują sistemą. Vadinasi, nariai gali priregistruoti savo mėlynąją kortelę elektroniškai. Elektroniniu paštu jau gavote informacijos apie tai, kaip naudoti sistemą. Taip pat ant stalo yra pateiktas e, lapas su nurodymais, kad žinotumėt, kaip elgtis. Ir e, taip jūs galėsite užregistruoti klausimus pirmininkui. O šiaip įprastiniai prašymai pasisakyti bus priimami įprasta tvarka. Pakelsite popieriaus lapelį ir sekretariatas taip žinos, kad jūs reikia užrašyti. Aš tikiuosi, kad informacijos, kaip naudotis tą sistemą, yra pakankamai. Tiek, kiek aš žinau, tiek, kiek mano dokumentuose surašyta. Negalima prašyti e, kalbėjimo laiko elektroniniu paštu iš kabineto. Taigi dabar e, pirmininko pranešimai, e, tiksliau pranešimai, kurie buvo paskelbti iš, iš anksto ir tarybos vardu kalbės ponė Tupurainen. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Būsimoji daugiametė finansinė programa nustatys ES politikos finansavimo gairės iki 27 metų. <clears throat> Nuo, nuo 2020-2027 metų. Mūsų siekis yra toliau finansuoti prioritetinės rytis ir prisidėti prie bendrų europinių tikslų įgyvendinimo. Pasiekti šių tikslų nebus lengva, tačiau mes e, dedame daug pastangų. Tvarkaraštis mums kelia nemažai iššūkių, nepaisant to, kad šiuo metu E, su greičiu vyksta instituciniai pokyčiai, pirmininkaujantį šalis dės pastangas, kad tarp institucijos darybos baigtųsi iki metų pabaigos. Aš asmeniškai e, to sieksiu, Šios dienos plenarinis posėdis suteikia mums unikalią galimybę bendradarbiauti su Europos parlamentu. Aš asmeniškai bendrų reikalų tarybai pirmininkauju, tačiau taip pat atstovauju tarybai per kiekvieną plenarinę sesiją Suomijos pirmininkavimo metu ir <clears throat> tai leidžia mums e, e, dalyvauti aktualiausiose diskusijose vadovaujantis tarp institucinio bedarbiavimo dvasia, kurią e, pradėjo pirmininkaujantį Bulgariją, mes ketiname ir e, toliau tęsti nusistovėjusią tvarką, keičiantis e, nuomonėmis prieš kiekvieną plenarinę sesiją, kuomet bus svarstamas daugiametės finansinės programos klausimas darbo tvarkėje. Taigi, kokie yra didžiausi iššūkiai ir problemos. Pusimoji daugiametė finansinė programa turės apriepti svarbiausius iššūkius, juos atremti, siekiant <clears throat> europinėmis lėšomis sukurti didesnę pridedamąją vertę, remti es integraciją, plėtrą, išlaikant aukšto lygio žemės ūkį saveikumą, suderinamumą stiprinant ir mes toliau dėsime pastangas, kad vyktų atitinkamos pertvarkos, <clears throat> siekiant sukurti e, tvarų žemės ūkį. Kaimo plėtra čia labai svarbu vaidmenį atlieka vienas svarbiausių iššūkių šiuo metu yra klimato kaita, jau dabar matome klimato kaitos poveikį aplinkai ir e, jie e, tas poveikis tik taps dar mm, juntamesnis, jeigu nieko nedarysime. Daug kas raginamus imtis veiksmų, daugiametė finansinė programa čia bus labai e, svarbi siekiant e, kovos su klimato kaita iki 30-ųjų metų. Kalbant apie klimato kaitą, valstybės narės atrodo pritarė 25 procentų taršos mažinimo tikslams, nors kai kurios tos tikslus laiko minimaliais, o kitos maksimaliais, <clears throat> taip pat e, energetinė, energetinės sistemos pertvarkas, siekiant e, nedaryti jokio poveikio klimato kaitai yra labai e, svarbi ir mes sieksime, kad tas pereimas prie <clears throat> neutralios taršos vyktų sąžiningai. Taip pat valstybės narėse vyks didelio masto pokyčiai dėl skaitmeninių pertvarkų ir e, permainų, e, atverintis galimybės e, regionų vystimasi naujovių dėgymui. Būsimoji daugiametė finansinė programa turi būti suderinta su naujais prioritetais migracijos, migrantų srautų valdymas turi būti derinamas su <clears throat> viso priepiančių požiūrių, atsižvelgiant į tarptautinius ir išorės politikos aspektus, sprendžiant migracijos problemas. Taip pat mūsų lūkesčiai turi būti grindžiami tikrovė. Vienas didžiausių valstybių narių rengėsi išstoti iš ES, konsultavausi su visų valstybių narių ministrais ir atsižvelgti šias aplinkybės, visi pareiškė norą, kad ši naujoji tikrovė atsispindėtų ES biudžete. Taigi tai e, privalėsime atsižvelgti, kalbant apie nuosavus išteklius. <clears throat> būtina sukurti sąžiningą skaidrę ir e, tolygę sistemą, kad e, busimoje daugiametėje finansinėje programoje sumažintume valstybės narėms tenkančią naštą. Pirmininkaujantį e, šalis e, mano, kad e, naujoji direktyva dėl e, plastiko <clears throat> galėtų būti labai naudinga siekiant e, apsirūpinti nuo savais ištekliais. Tačiau tam reikia visų valstybių narių sutarimo. Europinės vertybės, ponas Supanė, turi būti gynamos vadovantis teisės viršenybės principu. Teisės viršenybė yra teisinė norma, o ne politinis pareiškimas ar deklaracija. Pirminkaujantį šalis mano, kad antrasis sutarties straipsnis dėl teisės viršenybės neveiks pat savaime, būtina jo nuostatas perkelti į mūsų teisinės sistemas siekiant teikti ir apsaugoti ES biudžetą, teisės viršinybės principas bus pagrindinis. Teisės, viršinybė, teisės viršinybės privalo laikytis visos valstybės narės ir mm, visos ES institucijos, <clears throat> taip kaip ir biudžeto nuostatų pagarba teisės viršenybė yra glaudžiai susijusi su ES e, tinkamu veikimu ir teisėtumu. Vienas iš pirmkaujančios šalies prioritetų yra užtikrinti, kad e, biudžetas e, būtų grindžiamas teisės viršenybės principu. Taigi toliau tęsime pradėtus darbus šioje svarbioje srityje esu įsitikinusi, kad yra galimybių sukurti subalansuotą, e, tolygų ir e, tinkamai veikianti, e, tink, tolygiai tinkamai veikiančią sistemą, remiantis komisijos pasiūlymu. Iki šiol Vykaujantys šalis taryboje daugiausiai siekia įsiklausyti valstybių narių prioritetus ir nuomonės, dabar valstybių vyriausybių vadovai turės galimybę tiesioginės gairės patvirtinti pirmininkaujančiai šaliai ir e, tuo tikslu pirmininkaujantis šalis parengs atitinkamą dokumentą, e, siekiant palengvinti valstybių vyriausybių vadovų diskusijas per spalio mėnesio vadovų tarybą E, ir e, tikimės, kad e, Viskas priklausys taip pat nuo to, kaip tarybos pirmininkas Turskas norės vadovauti diskusijoms. Mes pateiksime ir atitinkamus skaičius tam, kad metų pabaigos galėtume susitarti, nes atitinkamą sprendimą šiuo metu birželį jau priėmė vadovų taryba. Dar kartą noriu pabrėžti, kad pirmininkaujantį šalis yra visapuškai įsipareigojusi šio tvarkaraščio laikytis ir dėsime visas įmanomas pastangas, kad uh, <clears throat> kuo sklandžiau vyktų paskutiniai darybų dėl daugiametės finansinės programos etapai. Mums labai svarbu, kaip ir buvusioms pirmikaujančioms šalims, bendradarbiauti su jumis, siekiant mm, papildomų bendrų sustarimų šio klausimu. Pana pirmininkė, gerbimi parlamento nariai, mm, noriu jums nuoširdžiai parikoti uždėmesį, nekantri laukiu būsimų diskusijų. Ačiū, pana Tupurain, prieš teiktamą žodį komisijos nariui Hanui. Dar kolega Rivie paprašė žodžio dėl posėdžio vedimo tvarkos. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, aš norėčiau priminti e, statuto taisyklės e, ir norėčiau pasisakyti. Aš norėčiau priminti, kas įvyko vakar, kai buvo renkamos delegacijos. Pane Makset Pirbakas, kuri yra mūsų ID frakcijos narė, Liepos, 20, Liepos 17 dieną buvo paskirta į Kariforum delegaciją. E, ji yra kandidatė dar nuo Liepos mėnesio, bet e, iš parlamento administracijos mes sužinojome, kad ji negali dalyvauti, nes e, nebėra vietos toje delegacijoje, bet ji buvo kandidatė į pirmą vicepirmininko vietas, tai yra Dehont taisyklė jeigu net jos nesilaikoma, niekas nedraužia teikti savo kandidatūrą. Taigi e, tai yra nerima keliantis įvykiai ir matome, kad yra numatytas e, tam tikras e, barjeras mums, neleidžiama mums pasiekti e, svarbesnių postų. Visa asamblėja atrodo nuolat atmeta ID frakcijos narius, o galbūt tai yra klaida. Jeigu tai yra klaida, aš tikiuosi, kad ji bus ištaisyta. Labai svarbu, kad ponė Pierre Bakas, kuri yra išrinkta iš Prancūzijos užjūrio teritorijos ir ES dalies, taptų tą kandidatę. Ačiū. Ačiū. Herr Kollege Kolegė Marijani, zum gleichen tema. Marijani, tą pačią temą norite pasikalsakyti? Ne, ponė pirmininkė. Tada palaukit. Für, excuse me, excuse me. Zum Herrn Kollegen Rivière will ich sagen. Kolegai Rivière noriu pasakyti, e, kad jis kalba be pagrindo, kad e, e, renkant komitetus būtų kažkaip diskriminuojamos frakcijos. Frakcijos pačios nusprendžia, siūlo savo kandidatus ir paskui Dehon taisyklės yra pritaikymas. E, ši kandidatė buvo pateikta ir jūs žinote, kad visi esantis visą teisį nariai gali kandidatuoti į pirmą vicepirmininko vietą ir tai yra, e, yra padalinta, e, sukurta tokia sistema. Taigi toks būtų formalus pastebėjimas darbo tvarkos taisyklėse taip yra nustatyta. Jeigu yra visa teisė narė, jie gali kandidatuoti. Ar yra visa teisė narė? Marijani. Ponas Marijani. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi noriu pasisakyti dėl dehont taisyklės nesilaikymo. Praėjusią savaitę užsienio reikalų komitete įvyko stebinančių pokyčių. Užsienio reikalų komitetas 13 e, nuolatinių pranešimų išskirstė penkeriems kadencijos metams e, 13 šalių susijusių su ES valstybėmis kaiminysės sutartimi e, yra tų pranešimų objektas. Ir tie 13 pranešimų yra paskirstyti tik trims e, frakcijoms e - EKR, GUE ir ED yra atmestos. Vadinasi, nėra laikomasi dehon taisyklės, todėl mes norėtume sužinoti, kuriomis dienomis ta taisyklė yra taikoma, kada ne. Ir man atrodo, kad tai yra diskriminacijos pavyzdys ir turėtume vis vis tik tai proporcijų laikytis. Ačiū, kolega Marijanė. Ir aš tokiu būdu galėčiau atsakyti pono Rivier klausimo antrąją dalį. Taigi, E, noriu pasakyti, kad e, sprendimus priima patys komitetai ir aš tikrai <clears throat> nematau jokio pagrindo e, priimti jūsų argumentus, tačiau frakcija, žinoma, turi teisę balsuoti taip, kaip tinkama. Dabar ponui Hanui išteikiama žodžiu. Ačiū pirmininkė, gerbiami nariai, dėkuoju už man suteiktą galimybę sureaguoti į Europos parlamento politinę rezoliuciją dėl kito ilgalaikio ES biudžeto. Aš žiaugiuosi jūsų entuzijazmą svarstant šį strategiškai svarbų dosiją, kuris nulems ES ateitį per artimiausią dešimtmetį. Aš taip pat pripažįstu, kokį aktyvų darbą atliko Europos parlamentas, ypač bendrieji pranešėjai ir dėrybininkai, kuriuos paskiria biudžeto komitetas. Eh, Overfield, Makis, Heje, Olbricht, Fernandes ir kiti. Kad eh, dabar turėtume šią politinę rezoliuciją, buvo dėta daug darbo Europos eh, taryba, pasikeis nuomonėmis kitą savaitę apie finansų bazę ir mes galime tik tai pirmininkaujančios tarybos uh, valstybės e, vadovus paraginti atsižvelgti Europos parlamento poziciją. Laikinas pranešimas patvirtintas praėjusiu metu lapkričio mėnesį ženkliai prisidėjo prie dėrybų e, dėl kitos daugiametės finansų programos praėjus vieneriems metams ir po gegužės mėnesį įvykusių Europos parlamento rinkimų buvo labai svarbu nepalikti jokių dviejonių dėl e, parlamento pozicijos testinumo. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad ši politinė rezoliucija didelėme dalimi įtvirtina poziciją suformuoluotą jau 2018 metais. Taip pat atkreipiu dėmesį į naujus šios politinės e, rezoliucijos elementus. Apie juos kalbėsiu netrukus, bet prieš tai norėčiau priminti Europos komisijos poziciją, koks yra bendras išlaidų lygis. Žinoma, tai yra viena iš temų, jeigu ne pati svarbiausia tema, e, kuri dominuoja vykstančiose dėrybose. Europos parlamentas norėtų sukurti kitą ilgalaikį ES biudžetą 1,3 ES valstybių, 27 valstybių narių bendrų nacionalinių pajamų. Kitos valstybės narės e, reikalauja biudžeto, kuris apsiribuotų 1 procentu nuo 27 e, ES valstybių narių bendrų nacionalinių pajamų. Mes visus tas apie skirtumus turime kalbėti, visos institucijos turi stengtis konstruktyviai rasti kompromisą. Galų gale turės būti pasiektas susitarimas dėl kito ilgalaikio ES biudžeto. Kuo greičiau tą padarysime, tuo geriau. Nedelsdami turime siekti pažangos dėrybose ir uh, turime atsisakyti savo uh, užšaldytų pozicijų ES turi labiau reaguoti į politinius prioritetus, tam reikia ne tik biudžeto, mes turime galvoti apie pridėtinę vertę, daugiau išteklių e, prioritetiniams veiksmams, tokiems kaip klimato priemonės, moksliniai tyrimai, inovacijos, skaitmeninis saugumas, sienos valdymas ir panašiai. Kita vertus, mes negalime išvengti realybės. E, ES praranda svarbų uh, E, donorą ES biudžetą, todėl mes turėsime taupyti labai svarbiose ES politikos rytise, kaip regionų politika ir žemės ūkio politika. Tai bus neišvengiama. Dėl šių apribojimų ES komisija kitai daugiametiai finansų programai pasiūlė bendrą 1,14 e, BNP lygį. Jūsų nuomonė tai būtų subalansuota ir realistiška ir tai būtų sąžininga visų atžvilgių. Greta uh, daugumos Europos parlamento pasiūlymų e, suformuluotų pozicijoje praėjusiais metais, e, šioje rezoliucijoje e, dar yra pateikta daug naujų elementų. Visų pirma, aš norėčiau pakalbėti apie naujai išrinktosios pirmininkės politinių gairių finansavimą. Supraskime, kad mes negalėsime keisti naujosios kolegijos prerogatyvų. Tačiau Europos komisijos pasiūlymas buvo pateiktas praėjusiais metais ir dabar vykstančios dėrybos jau parengė platų ir tvirtą pagrindą tiems prioritetams. Biudžetinės priemonės konvergencija ir konkurencija konkurencingumui eurozonoje yra vienas iš svarbiausių elementų. Kitas svarbus elementas - teisės viršenybės dominavimas. Tai yra ES biudžeto neatsiejama dalis. 120 milijardų eurų išorės veiksmų investicijoms ir glūdesniems ryšiams su Afrika yra skiriamas. Stiprinamas Europos gynybos fondas 22. 22 e, procentais padidėja e, dabartinis finansavimas. E, absoliučiais skaičiais nuo 590 milijonų pereinama prie 13 e, milijardų eurų. Mes negalime kalbėti apie tai, e, kad daugiametės finansų perspektyvos diskusijos bus atidėtos, mes turime suskupti ir turime leisti nuėję išrinktai pirmininkai praktiškai panaudoti tas lėšas, turime išvengti žalingų, žalingo dėlsimo Ir tuo yra suinteresuoti regionai, tuo suinteresuoti mokslininkai, e, smulkus verslininkai, ūkininkai ir ypač jauni žmonės. O dabar aš norėčiau pakalbėti apie klimato kaitos problemą ES rezoliuciją. Europos parlamentas ragina e, siekti ambicingesnių tikslų e, klimato srityje. Komisija siekia įgyvendinti Paryžiaus sutarties įsipareigojimus ir ES tap, turi, turi tapti pavyzdžių pasaulinėje arenoje. Todėl mes nusprendėme nusistatyti griežtesnius tikslus ir skirti 25 procentus viso ilgalaikio ES biudžeto. Tai maždaug būtų 120 milijardų eurų, e, kurie būtų skiriami projektams prisidantiems prie kovos su klimato kaita. Tai yra labai abicinga. 25 procentų tikslas yra pagrystas mūsų patirtimi ir bendru e, veiksmų planų įvertinimu. Bandėme įvertinti, kiek kiekviena programa e, prisideda prie klimato politikos. Kai kurie fondai labai ženkliai prisidės programos taip pat. Kai kurios iš jų uh, E, įskaitant ir tas, e, kurias jūs siūlote toliau gyvenėti, pavyzdžiui, bendrosios rinkos programą, Erasmus programą, ISF, neprisidės prie klimato kaitos. Bet koks tikslas? E, aukštesnis negu 25 procentai e, priversų mus priimti sudėtingų sprendimų. Pagalvokime, kaip galėtume padidinti e, finansavimą tą klimato programams, kurios jau šiaip prisideda prie klimato, kovos su klimato kaita. Turime griežtesnių tikslų iškelti žemės ūkio politikai, Europos regionų fondui, sanglaudos fondui, nes tie fondai suvartoja kritinę biudžeto dalį. Jeigu padidinsime E, finansavimą taip, kaip jūs prašote, būtų ženkliai prisėdama prie programų, kurios nėra susijusios su klimato kaita. Iš esmės tai būtų socialinis fondas ir kiti prioritetai, pavyzdžiui, Erasmus, e, gynyba, saugumas, sienų valdymas. Tokia yra žiauri, bet dramatiška alternatyva. Aš pripažįstu parlamento siekį naudotis teisėmis tiek, kiek įmanoma, bet manau, kad tai yra susiję ir su nekantrumu, kurį kai kurie nariai demonstruoja praėjus pusantrų metų po Europos komisijos pasiūlymo pateikimo. Taryba vis dar nesutarė dėl MFF. Taigi, būkite tikri, kad Europos komisija yra pasirengusi palengvinti dialogą ir toliau teiks ir Europos parlamentui, ir tarybai techninę informaciją, kad galėtų paremti skaidrumą atvirumą ir konstruktyvų bendradarbiavimą. Galiausiai rezoliucijoje Europos komisija yra raginama parengti planą dėl nenumatytų atvejų iki 2020 metų, kad mes užtikrintume tesinumą iki kito ilgamečio projekto. Europos komisijai prireikė nemažai laiko sureaguoti į jūsų prašymą, bet jūs, kaip žinote, ES veikimo sutarties 312 straipsnė ir pačiame MFF reglamente yra numatyta, jur, numatytas juridinis pagrindas veiksmams, kurių kurių imamas, jeigu nepasiektas nesusitarimas. Laikas galvoti apie papildomas priemonės, kol kas mūsų prioritetas ir dėmesys turėtų būti orientuotas į e, nevėluojantį susitarimą dėl ES finansinės e, bazės atskiriems sektoriams. Kol tai bus užbaigta, Europos parlamentas, tikimės, ir toliau rems naujų nuosavų resursų sistemos reformą, toliau sieks MFF sistemos lankstumo ir sukurs mechanizmą, kuris leis apsaugoti ES biudžetą, jeigu susidarytų bendras deficitas vizitas dėl ES teisės taikymo. Gerbėm Europos parlamento narė, aš sutinku su jumis, kad pats laikas e, tenkinti Europos piliečių lūkesčius. Mes visi esame kolektyviai atsakingi e, susitarti dėl kito ES biudžeto laiku, kad kitos programų ir bendradarbiavimo kartos kita karta pradėtų veikti 2020 m. sausio 1 dieną. Ačiū. Ačiū komisijos nariu Hanui. Dabar pasisakys pusantros minutės pirmasis ponas Olbricht. Pani minister, pani komisarzu. Pane pirmininkė, pane ministrė, komisijos nariai, laikas bėga verslas, vietos savivaldybės, studentai, kurie norės pasinaudoti Erasmus programą, nekantriai laukia sprendimų dėl ES biudžeto po 20 metų, jis bus patvirtintas ar nebus patvirtintas, kokie sprendimai bus priimti ir kada jie bus priimti. Manau, kad vertėtų priminti, kad komisija jau 2016-aisiais pateikė atitinkamą ataskaitą ir pasiūlymus, dabar Jau nu, pusantrų metų praėjo nuo tos dienos parlamentas pakankamai greitai pasistengė sureaguoti į tą pasiūlymą, mm, nepaisant to, kad pagal sutartį parlamentas tokių galimybių netgi neturi, vis tik tai e, prisimamas atsakomybė, lapkričio mėnesį parlamentas opoziciją patvirtino, kur yra tikroviška, grindžiama e, tais duomenimis, kurios pateikė komisija, nieko iš naujo nesukūrėme, mes e, sutikome su naujais siūlomais prioritetais, sutikome e, sustiprinti horizontas 2020 finansavimą ir reikia sustiprinti Erasmus programos finansavimą. <clears throat> Tok, tokia yra mūsų uh, politinė pozicija, tačiau mes manome, kad tradicinės politikos rytis negali būti mechaniškai apkarpamos. Uh, Laikas bėga, dar kartą noriu priminti, mes mm, laukiame sprendimų, o ne tik e, malonių susitikimų tam, kad nuomonėmis galėtume pasikeisti. Mums reikalingas tikras bendrabiavimas tam, kad proceso pabaigoje vis tik tai galėtume pasiūlymams pritarti. Ačiū kolegai Olbrichtui, dabar kolegė Markės. Tris minutės kalbės. Obrigada, prezident, prezident, ministra Titito Parainen pirmininkė, ministrė ir komisijos nariai. Šitos rezoliucijos pavadinime parašyta, kad laikas atsižvelgti į piliečių lūkesčius. Tokia mūsų užduotis čia. Turime paskirti reikiamus išteklius, kad veiksmais patvirtintume savo ambicijas ir rezoliucijas. Mes patvirtiname 18 metų lapkričio mėnesio įsipareigojimą, bet su nauju legitimumu mūsų dėrybų įgaliojimai grindžiami šių metų gegužės rinkimų rezultatais. <clears throat> Būsimoji DFP turėtų sudaryti 1,3 procentus BNP 27 narių. Tik tokia suma gali būti pakankama mūsų, tarkime, žemės ūkio politikai, sanglaudos politikai, moksliniams tyrimams, išorės ir gynybos politikai ir socialinių teisių stipriam įgyvendinimui. Mes norime, kad į visas politikos rytis būtų įtrauktas klimato aspektas, kad e, teisingai būtų pereita prie neutralios CO2 požiūrių visuomenės ir kad niekas nebūtų paliktas užrybėje. Mes norime, kad būtų įmamasi priemonių teisės viršenybėje užtikrinti. Džiaugiamės van der Leyen politiniais įsipareigojimais ir pažadais dėl papildomų iniciatyvų. Tačiau kartojame, <clears throat> naujoms iniciatyvoms prireiks ir papildomų lėšų. Žalesis susitarimas Green Deal <clears throat> yra puikus dalykas. Tačiau tam reikia atitinkamų teisėkuros procedūrų tam, kad turėtume nuo savų išteklių. Pats laikas ES finansavimą priderinti prie naujųjų politikų ir Europos parlamentas <clears throat> yra pasirengęs pradėti dėrybas dėl naujojo biudžeto, kuris apims 21-27 metus bei nuosavus išteklius. Pats laikas pradėti dėrėtis dėl biudžeto, dėl naujų programų, dėl susijusių teisės aktų, dėl mūsų pasiūlymo apie teisės viešpatavimą. Negalima dėlsti, negalima leisti, kad atsirastų laiko tarpas tarp dabartinės DFP, DFP ir būsimos DFP, nes e, piliečiai to laukia. Ačiū toliau. Air. Ačiū, ponė pirmininkė ministrė, e, kolegos komisijos nariai. Mes atidžiai stebime, kaip susiklostys kitos savaitės e, Europos vadovų tarybos e, renginiai. Europos parlamentas tuo labai domisi. Praėjusiais metais Europos parlamentas pateikė planus dėl naujo biudžeto, parlamentas vertino savo prioritetus ir planus. Labai svarbu, kad taryba dabar išjudintų daugelį dosijų, kadangi dabar atrodo, kad atėjo laikas pradėti labai greitai veikti, laikas tarybai suderinti poziciją su parlamentu. Parlamento pozicija labai aiški, šiandien mes savo prioritetus patvirtiname, mes norime išlaikyti bendrąją žemės ūkio politiką, sanglaudos politiką, taip pat kalbame apie apie pagrindinės programas, tokias kaip e, Erasmus ir Horizontas, kalbame apie naujus iššūkius ir apie e, mechanizmus, kurie yra susiję su teisės viršenybės įtvirtinimu. Žinoma, turime kalbėti apie klimato kaitos finansavimą ir biologinės įvairovės išsaugojimą. Tuo klausimu nuo išrinktojo pirmininkė Ursula von der Leyen e, pradėjo kalbėti apie žaliojo kurso finansavimą ir anglės dvideginio mokesčio įdėgymą. Tai mus nuramina. Iniciatyvos, kurią mes, mes keliame, reikalauja papildomų papildomo biudžeto. Aš girdžiu jau kritikos, kad parlamentas elgesi neatsakingai, parlamentas turėtų labiau galvoti, bet būkime konkretus. Mes nuolat kalbame apie tai, kad e, reikia daugiau iniciatyvų, kalbėti apie naujų programų finansavimą. Mes atsisakykime tik kosmetinių priemonių, tokiu būdu mes tik tai euroskepticizmą kurstome. Uh, Reset sistema sukurta 80-ame dešimtmečyje einant laikui atgyveno. Šiandien matome, kad nacionalinių įmokų dominavimas nuosavėse ištekliuose reikalauja deramos gražos. Taigi mes dabar kalbame apie sistemas, e, kai valstybės nalės akcentuoja savo suverenumą, tuo metu mes turėtumėm kalbėti apie papildomą europinę vertę. Todėl labai skubu e, stumti į priekį šį dosiją, kuris yra labai svarbus. Mes nenorime nusileisti e, iš, dėl biudžeto ir kalbama apie nuosavų išteklių reformą. Gerbama ministrė, žinote, kokia mūsų pozicija, mes laukiame jūsų balsavimo ir mes tikimės, kad vyks diskusijos, kurios pasitarnaus Europos labui. Ačiū. E, pone Hayer, toliau kolega Andresen. Ačiū, pone pirmininkė, klimato kaitos krizė, socialinė atskirtis, skaitmenizavimas, visus šios svarbius ateities klausimus neišspręsime tik tai atskirose valstybėse narėse visų šių klausimų. Žalieji nori stiprios Europos, kurioje žmonės būtų tikri savo ateitimi, todėl reikia investuoti į kovą su klimato kaita. Tokias galimybės mums dabar e, suteikia daugiametė finansinė programa. Noriu e, aiškiai pasakyti Vokietijos vyriausybės ir daugelio kitų valstybių narių poziciją Europai yra žalinga e, populistiškas būtų sprendimas tik vieną procentą įmokų į biudžetą ES skirti. Vokietijos kanclerė Merkel ir finansų ministras e, Šolcas e, turėtų labiau rankovės pasiraitoti ir nestabdyti vykstančių procesų. Mes e, tikrai negalime pateisinti šios pozicijos tie, kurie apkarpo ES biudžetą, daro žalą E, mūsų e, klimatui, tie, kurie apkarpo ES biudžetą, mažiau lėšų skirs Erasmus programai, moksliniams tyrimams ir greita, e, greitam internetui. Dar žalingiau yra es biudžeto lėšas panaudoti žemės ūkio subsidijoms vietoj masinio, masinės didelio masto galvininkystės. Turime sudaryti geresnės sąlygas gyvūnų gerovį, taip pat turime daugiau investuoti į geležinkelio infrastruktūra, socialinės investicijos mums yra prioritetinės. Skandalu laikome tai, kad daugiau nei 120 milijonų žmonių ES gyvena skurde, negalime su to taikstytis. ES privaldė daugiau pastangų kovodama su skurdu, todėl mums labai džiugu, konstatuoti, kad parlamento dėrybininkų komanda dėl finansinės perspektyvos sutarė svarbiausiais klausimais, laikosi vieningos pozicijos, kad Europos parlamentas yra pasirengęs veikti ir e, pradėti sėtingas darybas su taryba. Turime dėrėtis labai ryštingai, nes ant, korto pas, ant kortos pastatyti mūsų ateitis ir ES žmonių ateitis. Ačiū dvi minutės kolegas Sani dabar kalbės. Ačiū. Jau kelis mėnesius parlamente aptarinėjame būsimą daugiametę finansų perspektyvą, tačiau pažanga nepakankama. Ir dabar išgirdome Suomijos ministrės įsipareigoja pabandyti užbaigti šitą klausimą iki metų pabaigos, tačiau sunku pasakyti, ar iš tiesų horizonte matyti susitarimo galimybę. E, dauguma šiame parlamente laikosi utopiško požiūrio į DFP, reikalauja daug papildomų lėšų, 200 milijardų papildomų lėšų, bet aš noriu paklausti, ar tikrai reikia tai daryti, gal geriau grįžti prie pragmatiško požiūrio? Noriu užduoti klausimą. Jeigu reikalaujame daugiau naujų lėšų, o valstybės nenori tų lėšų skirti. Galbūt tam yra priežastis. Jeigu valstybės nenori skirti papildomų lėšų, galbūt nelaiko programų ir investicijų išlaidų m, pagrystomis tiems tikslams pasiekti. Man rūpi štai kas. Pasiūlyme dėl DFP yra, yra pilna įvairiausių sąlygų. O dėl tų sąlygų tas instrumentas tampa nedemokratišku. Aš kalbu apie lėšų paskirstimą, lėšų, kurios keliauja biurokratams Briuselėje. Vadinkime daiktus tikraisiais vardais. E, Nuosavy ištekliai tai nauji mokesčiai, kuriuos nustato Briuselis savo piliečiams. Ir eidami tokiu keliu niekada nesusitarsime, nesukursime priemonės, kuri turi tarnauti piliečiams ir pagristiems politiniams tikslams. Ačiū toliau, e, kolega Zylė. Ačiū. Pane pirmininkė. Mes e, svarstame rezoliuciją kurios e, pavadinimas nuteikia labai teigiamai. E, tačiau e, piliečių lūkesčiai skirtingose valstybėse narėse taip pat skiriasi. Vienose manoma, kad biudžeto apimtis turi būti didesnės, asignavimai kitose mažesnės. Sanglaudos paramą gaunančios šalis buvo šiek tiek nusivylusios komisijos pateiktų pasiūlymų, e, nes e, kai kuriuose sąjungos politikos srityse mes e, gaume, turėtume gauti mažesnę paramą negu įmokų srityse. Reikia atsižvelgti taip pat žemės ūkio politiką, kad tarkime trašos visose valstybėse narėse kainuoja vienodai, ponė von der Leyen. Taip pat neaiškiai pristatė komisijos poziciją dėl signavimų mažinimo. Taip pat nėra labai aiškiai pasakyta konkrečiai, nėra įvardintos sritis, kuriuose bus manimas finansavimas. Kolega Papadimulis dabar kalbės. Ačiū. Mano frakcija laikosi tokios nuomonės. Komisijos pasiūlymas nepakankamas naujai finansų perspektyvai. Nepriimtinas, nes numatyta lėšų nukarpimų, sumažinimų, lyginant netgi su ir taip kukliu komisijos pasiūlymu. Tuos lėšų mažinimus nori padaryti taryba. Taryba ir taip metus vilkina procesą. O parlamentas atliko savo darbą. Komisijos pasiūlymas yra nepakankamas, o tarybos pozicija yra neprimtina. Mes norime, kad būtų daugiau ambicijų, daugiau pažangos, juk matome klimato krizę, yra socialinė darbo tvarkė. Mes turime pereiti nuo griežto taupimo prie tvarios vystimosi politikos. Dabar dėl lėšų paskirstimo nelogiška ir absurdiška. 20 kartų, 20 kartų daugiau lėšų skiriama gynybai ir dėl to mažinama sanglaudos, žemės ūkio finansavimas. Mes nerandame pinigų įgyvendinti ambicingiems žaliojo susitarimo tikslams, nors mes patys tuos tikslus nustatėme. Ačiū. Toliau ponas Tais, ponas pirmininkė, ES sutartis užkirsta kelią ES biudžetą skirstyti gynybos reikalams. Ir vis dėlto šioje DFP 27 milijardai eurų yra skiriama gynybai. Tai 22 kartų padidinimas. Už šio biudžeto ribų pačios valstybės moka į Europos taikos fondą, į PESCO, Europos gynybos agentūrai. Akivaizdu, kad nors tikino mus priešingai, Europa, ES stengiasi sukurti ES kariuomenę. Junktinė karalystė nieko bendro su tuo nenori turėti. Ir štai dar vienas pliusas, kodėl Junktinė karalystė išeina iš sąjungos. Valstybės narės randa pinigų gynybos reikalams. Tačiau tik tai šešios valstybės moka į NATO biudžetą taip, kaip reikia 2 procentus. Vokietija Italija nevykdo savo įsipareigojimų NATO. Taigi, jeigu iškils poreikis, ar jos turi pagrindą tikėtis, kad NATO atskubės joms į pagalbą. Ačiū. Fernandes. Ačiū. Mes Europos parlamentas laikomės vieningos pozicijos, o taryba juda sraigės greičiu. Mes laukiame tarybos pozicijos ir matome, kad jie negerbė Europos piliečių lūkesčių. Mes, parlamentas, norime išlaikyti įvairias dabar vykdomas politikas - žvejybą, sanglaudą, kultūrą ir taip toliau, sustiprinti klimato politiką, mokslinius tyrimus, Erasmus, jaunimo programas. Taryba teigia, kad jų prioritetai tokie patys. Mes prašome 1,3 procento BNP. Tai nėra kažkokia milžiniška suma daugiametiai finansiniai programai pritarsime tik tuo atveju, jeigu iš esmės susitarsime dėl nuo savų išteklių. Jiems turėtų galioti supaprastinimo, skaidrumo kriterijai, turi būti atliktos korekcijos nacionalinių lygmenių. Nauji, naujieji nuosavi ištekliai neturi sukurti pernelyg didelės naštos piliečiams. Komisija teigia, kad dėl mokesčių vengimo ir sukčiavimo prarandama vienas milijardas eurų. Mums reikia tokio biudžeto, kurio reikalauja piliečiai, bet tą prašymą taryba vėl atmeta. Tačiau mes užtikrinsime, kad tai įvyktų. Ačiū. Rubial dabar. Ačiū pirmininkė, ministrė, komisijos nary. Šiandien diskutuojame apie DFP. Išklausėme tarybos poziciją, o mes savo poziciją suformulavome jau prieš metus labai aiškiai. Mūsų pozicija pagrįsta poreikiais, politiniais įsipareigojimais ir prioritetais. Ir mūsų DFP finansavimo ligmo yra 1,3 procento BNP. Mes taip pat sakome labai aiškiai, ne vien valstybių narių įmokomis turi būti biudžetas grindžiamas, turi atsirasti nauja finansavimo sistema, kuri atsižvelgtų į vidaus rinką, į kovą su klimato kaita. Keturi punktai. Pirma, parlamentas patvirtina tai, kas buvo pasakyta 18 metais praeitoje kadencijoje. Antra, klimato politika turi tapti ambicingesnė. Trečia, van der Leyen ir daug paskirtųjų komisijos narių įsipareigojo parlamente įgyvendinti įvairias naujas iniciatyvas, kurios dabar biudžete nėra įtrauktos, todėl prašome biudžetą peržiūrėti. Ir ketvirta, jau 12 mėnesių laukiame tarybos veiksmų. Mes nenusiteikę pritarti pasiūlymams vien todėl, kad laikas eis į pabaigą. Mes prašome laikinųjų priemonių, laikas mums susikoncentruoti. Ačiū. Körner dabar. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, džiaugiuosi galėdamas sakyti savo pilnąją kalbą Europos parlamente. Ir e, būdamas pranešėjų Renių frakcijos e, vardu dėl daugiametės finansinės programos, nes e, ši programa yra susijusi su būsimų metų svarbiausiais prioritetiniais klausimais, turi būti orientuota į ateitį, į pridedamosios vertės kūrimą. ES turime pasiekti, kad ES svarbiems projektams skirtų pakankamai didelius biudžetinius asignavimus, mažesniems mažesnius, kad nusistatytų prioritetus. Turime e, daugiau paramos skirti skaitmenizavimui, moksliniams tyrimams, Erasmus programai, kovai su klimato kaita, su terorizmu Tačiau derantis dėl daugiametės finansinės programos mano frakcijai bus svarbiausias pirmiausiai tas aspektas, kad e, europiniai pinigai e, būtų naudojami vadovaujantis europinėmis vertybėmis ir tie, kurie nesivadovauja europinėmis vertybėmis, neturėtų ateityje gauti ir europinės paramos. E, Renew Europe tikrai nedarys jokių nuolaidų mm, S biudžeto kontekste, mm, jeigu nebus laikomasi valstybės narės europinių vertybių. Ačiū kolegai Kiorneriai, dabar kolega Kormo pusantros minutės. Labadiena. Aš manau, kad artimiausiai šimtmečiai bus lemiami kovai su klimato e, kaitai, taigi Europa dabar turi galimybę patvirtinti atitinkamą biudžetą, siekiant kovoti su klimato kaita, todėl aš noriu palankiai vertinti, kad 21-27 e, metų biudžete atsispindi taip pat ir Paryžiaus klimato kaitos susitarimo prioritetai. Tačiau nepaisant to, nėra jokių konkrečių e, skaičių, <clears throat> kuriais būtų grindžiami tikslai. Jeigu e, parlamentas turi patvirti šį biudžetą, tai reikia sustiprinti nuo savo išteklių dalį. Tai yra būtina, kad e, išgelbėtume savo klimatą. Tam reikalingi atitinkami e, finansinių sandorių mokesčiai, e, kūro mokesčiai, aviacinio kūro mokesčiai. Tam, kad būtų skatinamos žalios investicijos, reikia praktiškai padvigubinti asignavimus ir būtina vykti tokią finansų politiką, kurioje būtų apsaugoma žmogaus teisės ir išsaugoma planeta. Ačiū kolegiai. Kolegai Kormo, dabar kolegė Laport pusantros minutės. Pirmininkė, mėly kolegos, skaitydami pateiktą pasiūlymą, e, bandoma didinti Europinio biudžeto asignavimus. E, Prancūzija, e, jos tokios partijos kaip Respublikonai ir Respublika pirmin Taip pat e, remia tinkamus biudžetinius pasiūlymus, 40 procentų siūloma tam tikras sritis e, e, didinti tam tikrų sričių finansavimą Mums kyla toks klausimas, kas gaus daugiausiai naudos iš tų pasiūlymų - ūkininkai, verslininkai, smulkus verslas, kuris kenčia nuo laisvų prekybos sutarčių. Iš tiesų tikrai ne, pacituoju jūsų dokumento tekstą. Šios papildomos lėšos yra būtinos siekiant atremti naujus iššūkius susijusius su išorės politika, migracija ir gynyba. Tai mes galime tik tai pakomentuoti tokį tekstą. Tuo metu, kai jūs ieškote mm, naujų nuosavų išteklių e, šaltinių ir e, čia jūsų vaizduotė neturi e, ribų, pradedant muitų mokesčių įmokomis ir naujų reglamentų e, ar direktyva dėl plastiko. Kalbėtų tai yra nutraukiama. Ačiū kolegai Laport, dabar kolega Žončia vieną minutę kalbės. Labai ačiū. Daugiametės finansinės programos patvirtinimas tikrai buvo vienas iš svarbiausių mūsų projektų. Europos parlamentas turi patvirtinti atitinkamą poziciją tiek dėl pajamų, tiek dėl išlaidų, todėl mums reikia galiausiai pasiekti labai rimtą susitarimą. Mūsų manimų komisija turi parengti atsarginį planą dėl daugiametės finansinės e, programos, pratesant e, dabartinės finansinės programos tvarką, siekiant apsaugoti E, paramos gavėjus. Taip pat, kuo greičiau reikia pradėti dėrybose, o kalbant apie būsimus finansinius krepselius, mes norime priminti, kad kiekviena nauja iniciatyva turi atitikti sutarties dėl ES veikimo 28 straipsnio nuostatus. Tai reiškia, kad ne viena nauja iniciatyva neturėtų neigiamai atsiliepti partneriams ir paramos gavėjams. Ačiū kolegai Žonsui. O Maržiai dabar pusantros minutės kalbės. Ačiū pirmininkė. Vakar regionų komitete kalbėjau, kad mažas biudžetas Europai e, m, būtų susijęs su tuo, kad žiauriai trūktų politinių ambicijų. Paukokime žemės ūkio politiką, paukokime sanglaudos politiką ir e, tai prilygs e, baisiam visako atsisakymui ir uh, eurofobams atvertume visas duris. Ar to iš tiesų nori valstybių vadovai? Uh, ar tokių pamokų mes išmokome per Europos parlamento rinkimus? Tokius klausimus aš teikiau regionų komitetui. O dabar tarybai noriu pasakyti, kad Europos parlamentas nesutinka e, su. E, sanglaudos politikos biudžeto mažinimu, nes dabar labiau negu bet kada anksčiau sanglaudos reikia labiau. Ir uh, e, Europos ir sanglaudos politikos biudžeto apkarpimas leikstų mažiau pagalbos jaunimui, mažiau inovacijų, mažiau investicijų į regionus. Tai būtų mažiau darbo vietų, mažiau mm, maisto pagalbos neturtingiausiams visuomenės žmonėms ir e, tai prilygtų teritoriniam susiskaldimui. Atrodo, kad artėja pasaulinė krizė, todėl geriausių būdų turėtume ieškoti apsaugoti visus ES piliečius ir tą galime padaryti suteikdami ES realų biudžetą, realų aktyvų e, politinį biudžetą, kuris leistų realiai e, sureaguoti į pasaulinio klimato e, šilimo keliamus iššūkius. Ačiū kolega Omaržiai, toliau kolega Kolakušič. Morning. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Daugiametinė e, finansų programa ir ilgalaikis ES biudžetas turi prisidėti prie plėtros ir užtikrinti klėstėjimą vienodai visose valstybėse narėse. Labiau pažengusios valstybės narės e, E, turi daugiau ekonominės veiklos, nes rinka yra išsiplėtusi, bet mažiau išsivyščio šalis, tokios kaip Kroatija, kenkia, tokios kaip Kroatija kenčia nuo žalos. Ypač žemės ūkio gamybos sektorėje. Kroatija per penkerius metus nuo 2013 metų prarado 3,5 milijardų euro Tuo tarpu per tą patį laikotarpį Rumunija, pavyzdžiui, e, papildomai surinko 16 milijardų. E, Kroatijos Respublika, įstojusi Europos Sąjungą, laimėjo 1,8 milijardo. Tuo tarpu žemės ūkija neteko 3,5 milijardų. Tad būtų logiška reikalauti, kad labiau išsivysusios valstybės narės daugiau mokėtų į ES biudžetą. Ačiū. Ačiū kolega Kalakušič. Toliau kolega Muresan. Pone pirmininkė, gerbiamas ministrė, e, komisijos narė, šiandienos diskusija apie kitą daugiametę finansų programą vyksta labai svarbių momentų. Mes norime patvirtinti Europos parlamento poziciją, atsižvelginti į rinkimų rezultatus. Žmonės buvo aktyvus, nes tikisi, kad žmonės daugiau nuveiks. E, mokslo srityje padedant žemės ūkiu žmonės tikisi daugiau saugumo, tikisi daugiau inovacijų, daugiau veiksmų e, skaitmeninėje srityje, daugiau daugiau kovo, aktyvesnės kovos su klimato kaita. Mūsų prievalė klausytis rinkėjų ir atnešti jiems, suteikti jiems rezultatų. Uh, žmonės iš mūsų daugiau tikisi, tad mes turime daugiau veikti. O daugiau veikti turėdami mažiau pinigų mes negalėsime. E, per praeitą MFF buvo vadovaujantis filosofija, kad jeigu reikia kažko naujo, galima paimti tą iš senesnių veiklos ryčių ir pelkyti. Ir, pavyzdžiui, EFSI dėl to nukentėjo. Tokia filosofija turi baigtis, nauji prioritetai turi būti finansuojami iš naujų išteklių. Kitaip turėsime studentams pasakyti, kad yra mažiau Erasmus stipendijų, ūkininkams mažesnės bus subsidijos ir mes to negalime sauliaisti. Kitas dalykas. Ministrė, kada ir esate pasirengę dėrėti su parlamentu ir dėl ko jūs dėrėsitės. Dabar matome, kad Suomija kol kas padarė nepakankamai. Ji yra persilpna, mums reikia tvirto politinio ryšto aukščiausių lygmenių. Europos parlamentas didelę balsų daugumą savo poziciją tuoj patvirtins, mes turime susėsti ir jūs esate atsakingi už uh, diskusiją su parlamentu, nes kitaip mes aiškiai pasakysime, kad taryba yra kalta dėl to, kad naudos gavėjai iš ES biudžeto negaus deramų lėšų artimiausių metų. Ačiū kolega Murisan. Toliau ponė Gualmini. Ačiū pirmininkė. Bendras pastebėjimas ir du punktai. Pirma, rezoliucija parengta gerai ir čia griežtai patvirtinama po, e, parlamento pozicija ir ambicijos, kad mūsų DFP būtų drasus. Penktame paragrafe numatoma nuo savų išteklių peržiūra kaip strateginis tikslas. Ir du punktai pastebėjimai. Labai svarbu mm, nustatyti biudžetą, ir suderinti biudžete pajamą su išlaidomis. E, biudžeto sukūrimas, patvirtimas nėra matematikos pratimas ar bi e, biurokratinis dalykas. Čia yra realus dalykas, tai yra atsiliepimas į realius piliečių poreikius pasitelkiant lėšas. Tai yra demokratijos esmė. E, Ekologiniai klausimai, jaunimo užimtumas, moksliniai tyrimai, e, restruktūrizacija. Čia reikia tam tinkamų pajamų. Ir antra, e, didesnės pajamos nereiškia didesnis, didesnius mokesčius piliečiams. Tiesiog tam tikri šaltiniai yra eur, su euro pietinami ir <clears throat> pritaikomi poreikiams. Torvalds. Gerbama pirmininkė, komisijos narė ministrė Tupurainen. Per vieną minutę nedaug galime pasakyti ir nedaug patarimų Suomijai galim pateikti, bet aš keturis norėčiau išsakyti. Visų pirma, mes turime susidoroti su Didžiosios Britanijos pasitraukimu. Kitas dalykas, mes turim kalbėti apie daugiau solidarumo iš valstybių narių ir taip galėtumėm surinkti daugiau pinigų. Kitas dalykas, turime parengti sąlygas inovacijoms ir naujom technologijom. Tai reikalauja, kad mes visi e, rastumėm daugiau lėšų moksliniams tyrimams. Trečias klausimas, e, jau apie tai kalbėjo kolega Andresen šiandien be abejonės būtinai reikia ieškoti investicijų. E, Europa Europa e, yra labai didelis objektas investicijoms ir jeigu mes pritrauksim investicijų, mes galėsim labai daug ką nuveikti ir padėti mūsų įmonėms. Ir ketvirtas dalykas yra sąžiningi socialinių požiūrių sprendimai. Tarp valstybių narių yra milžiniški skirtumai, ar kalbėtumėm ekonominius, ar be mokslinius, ar apie techninius resursus. Jeigu mes sumažinsim tos skirtumus, tada mes viską padarysim. Ačiū. Ačiū kolegai Torvaldsui. Dabar vieną minutę kalbės kolega Kūs. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai Andrėsenui. Jis man papildomas informacijos šiandien suteikė apie tai, kad taryba, jeigu nesiekia biudžeto signavimų didinimo, elgesi populistiškai. Aš E, mielai būčiau populistu, jeigu toks būtų populizmo apibrėžimas. Aš tikrai norėčiau išleisti daugiau pinigų. Šiame kontekste nuolat minimi skaičiai, nuolat kalbama apie tai, kad komisija nori 1,1-1,14 procentų nuo bendrų nacionalinių pajamų, parlamentas siekia 1,3 procentų nuo bendrų nacionalinių pajamų. E, Visą tai skamba. Uh, kaip e, pakankamai nereikšmingi maži skaičiai. Jeigu mes kažką iš tiesų norėtume nuveikti, tai reiktų skirti 11 e, ar 30 procentų, 13 procentų. Taigi, e, jeigu E, mes čia nuot kalbame apie tai, kad piliečiai e, e, nenori papildomų lėšų, tai iš tikrųjų taip nėra, mes čia tik tai pučiame miglą į akis jums. O Gart Nilsen dabar. Junktinė karalystė išeina iš sąjungos. Junktinė karalystė 75 iki 80 milijardų eurų įmoka neįtraukiama į tą biudžetą ir ES bando didinti savo galės rinkti mokesčius, didinti finansavimą Europos kariuomeniai. Parlamentas pagidauja padidinti biudžetą maždaug 20 procentų. Nors e, per 10 metų darbuotojų atlyginimai nepadidėjo, tai gėdinga situacija, ignoruojama realybė, todėl siūlau parlamentui pradėti pateisinti tą pasitikėjimą, kurį jam parodė e, Europos mokesčių mokėtojai. Atsisakykite, pavyzdžiui, 130 limuzinų, atsisakykite kitų e, prabangos elementų, taip kaip e, tą padarytų bet kuri <clears throat> verslo įmonė Europoje. Ačiū kolegai Nilsonui, dabar ponia Holmaier kalbės. Gerbiami tarybos komisijos atstovai, mėly kolegos, kalbant apie daugiametę finansinę programą ir įvairius su jais siejamus lūkesčius, aš manau, kad parlamento pozicija čia yra pakankamai išmintinga dėl to, kad reikės prisimti naujas užduotis gynybos srityje klausantis anksčiau kalbėjusio kolegos, galite pastebėti, kad jis veikiau siektų ginčių tarp Europinių valstybių, o ne draugystės ir taikos. Mes to tarpu norime draugystės ir taikos. Todėl mums turi rūpėti mokslas, moksliniai tyrimai, inovacijos, kova su klimato kaita, skaitmenizacija. Aš esu labai uh, E, labai didžiuojasi, būdama iš Bavarijos, tačiau e, na, e, dangus ties Bavarija nesibaigia, turiu tą pripažinti ir reikia mums platesnės perspektyvos, reikia remti mokslinius tyrimus. Ir tikrai mm, taryboje esame pasiekę greičiau vairių susitarimų, tačiau kuomet kalba pasisko apie pinigus, tai viskas pradeda strikti. Aš manau, kad mm, turime aiškiai suvokti, kad jeigu norime įgyventi projektus, tai reikia numatyti jiems atinkamą finansavimą. Tai manau, šiuo atžvilgiu parlamento pozicija yra pakankamai aiškiai ir nusekli. Ačiū kolegai Holmeier, dabar socialdemokratų frakcijos vardu kolega Larutūrų mėly bičiuliai, kad laimėtume kovą su klimato kaita, anot komisijos turime kiekvienais metais skirti e, nuo 615 e, iki 280 90 e, milijonų eurų. Todėl būtina didinti ES nuosavų išteklių dalį. 1933 metais atėjęs į valdžią, Rooseveltas sukaupė pakankamai drąsos ir tris kartus padidino federalinį JAF biudžetą, numatydamas veiksmingą mokesčių sistemą ir ją dėkdamas. Kodėl neturėtume to paties padaryti Europoje? Jau 30 metų. Uh, mažinami mažinamas turto mokestis nuo 5 iki 20 e, procentų. Kodėl mes e, negalėtume įvesti naujų e, mokesčių JAF prezidento Roosevelto pavyzdžių sekdami ir neturėtume įvesti federalinių pelno mokesčių, kolega Hojčik. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas tarybos atstovė, Mėly kolegos, šis ES biudžetas turbūt bus svarbesnis arba pats svarbiausias nei visi kiti iki šiol. ES sudarė su didžiulio masto ištekliais, klimato krizė, biologinės įvairovės naikinimas, pradedant Amazoniją ir baigiant Slovakijos miškais, aplink mus pilna toksinių medžiagų. Taigi turime tinkamai atremti šias grėsmės ir čia mes e, turime ne tik skirti finansinės lėšas e, kovai su minėtomis problemomis, nes tai yra tik pagrindas, mes e, turime derinti veiksmus tarpusavėje, kad kairė žinotų, ką dešinė daro. Europai reikia atsinaujinančios švarios energetikos pramonės, kuri būtų netarši žemės ūkio kuriame ūkininkai tausotų gamtą. Šiame biudžete mes turime galvoti ne tik apie save pačius, tačiau ir apie savo vaikus ir jų ateitį. Ačiū, kolega Dortman dabar kalbės. Mėly kolegos, man yra labai aišku, kad tvirtinant biudžetą turime žvelgti į ateitį, numatyti naujus prioritetus, tačiau negalima pamiršti ir vadinamųjų tradicinės politikos ryčių, kurios uh, tikrai jau gerai užsirekomendavusios yra, pirmiausia, žemės ūkio politika. E, dabar pateiktame pasiūlyme yra numatomi aiškus apkarpimai žemės ūkio srityje ir net kai kurioms valstybėms narėms tų apkarpimų per mažai. Mano vertinimu dar blogesnis dalykas yra asignavimo mažinimas kaimo plėtrai, nes šiandien ši priemonė yra labai e, svarbi mm, siekiant vystyti kaimo vietovės ir e, jeigu pritarsime šioms e, reformoms, tai turtingesnės valstybės galės atsiradusią spragą dar užpildyti savo biudžeto lėšomis, tačiau e, skurdesnės valstybės tikrai neturės e, iš kur paimti tų papildomų pinigų. Ir aš nemanau, kad taip elgtis būtų išmintinga. Kolega Šestel. Pone pirmininkė, kolegos, šiandien balsuodami už šią rezoliuciją mes norime duoti tvirtą politinį signalą Europos piliečiams Norime pasakyti, kad jų e, lūkesčius išgirdome. Taip pat tai yra įspėjimas tarybai. Mūsų gera valia turi, paversta, turi būti paversta realiais įsipareigojimais dėrybose dėl daugiamečio finansų e, plano. Kolegos, e, finansuoti mūsų prioritetus po Brexit darosi sudėtinga. Mes turėsime modernizuoti ir supaprastinti nuosavus išteklius, bet taip pat turėsime ieškoti naujų šaltinių. Todėl reikia labai ambicingo biudžeto, kuris leistų mums išspręsti naujus prioritetus susijusius su klimato kaita, su jaunimo problemomis, su, su išsilavinimo ar eurozonos stiprinimu. Ir be kita ko, mums reikia ambicingos bendrosios žemės ūkio politikos, kad apsaugotume ūkininkus ir jų įplaukas, kad jie galėtų mums gaminti saugų, e, subalansuotą, įperkamą ir geros kokybės e, maistą. Ačiū kolega. Toliau e, vicepirmininkas Otmar Karas. Pirmininkė, komisijos nariai, ponės ir ponai, šios diskusijai labai gerai tinka Oskaro Vaildo citata. Jis yra pasakęs, kad e, cinikas yra tas, kuris žino visų daiktų kainą, tačiau nežino jų vertės. E, populistai, e, mano manimu, Lygintis kitaip nei cinikai siekia užkirsti kelią investicijoms, moksliniams tyrimams, plėtrai, kovai su klimato kaita išvyšusiam žemės ūkiui, išorės sienų saugumui, saugumo gynybos politikai, energetikos politikai ir nenori pripažinti šių politikos sričių generuojamos naudos. E, Skirimoji linija e, šiose diskusijose yra tarptų, kurie pasako už populizmą ir nacionalizmą ir e, tarptų, kurie vadovaujasi sveika nuovoka. Visi žinome, kad Vienas procentas įmokų į es biudžetą reiškia mūsų e, ateities išdavimą, nes e, nepakaks šių įmokų siekiant užtikrinti reikiamas investicijos komisijos nary. Parlamentas palaiko jūsų poziciją ir e, taps tikrai stipriu jūsų užnugariu dėrybose. Ačiū dabar pasakymai pagal procedūrą, prašau žodžio, diskusijos iš tiesų yra svarbios, todėl susijusios su Europos e, ateitimi. Septyni kolegos dabar galės pasakyti pagal procedūrą, prašau žodžio, Montero. Agyja, kalbės Europos Sąjungos partijos frakcijos vadovas. Ačiū žinome, kad Lisabono sutartimi nustatytos bendros kompetencijos. 18 metais parlamente susitarėme, kokia turi būti mūsų pozicija dėl būsimos DFP. Aiški pozicija ir aš, aiškus finansavimo reikalavimai. Paprašėme komisijos pateikti pasiūlymų, kad įrodytume savo pagarbą ir sektoriaus svarbą. Tačiau <clears throat> negauta jokių komisijos pasiūlymų. <clears throat> Turizmas. Aš kalbu apie turizmo sektorių, tarptautinį turizmą. Labai svarbus sektorius mano šaliai, Portugalijai. E, padeda išeiti iš ekonominės krizės greičiau dar sėk apeliuoju į komisiją ir į valstybės narės. Skirkite prioritetą tarptautiniam turizmui. Ačiū. Toliau kalbės socialdemokratų atstovas. doamnă președintă tudor ciuhodaru mă numesc sunt din iași românia. eu cred că sunt două pusėm. ačiū pirmininke. mano nuomone turime išgirsti piliečių lūkesčius. kiekybinių požiūrių šiame biudžete trūksta daug ko. Ypač kalbu apie piliečius gyvenančius silpnesnėse ekonominėse vietovėse. Čia mane į parlamentą atsintė Rumunijos piliečiai, kurie nori naujų gatvių, naujų ligoninių, pagalbos žemės ūkiui ir taip toliau ir taip toliau. Daug prioritetų - vystimasis, ekologija, žemės ūkis, investicijos į mokslinius tyrimus, jeigu neatsiliepsime į piliečių lūkesčius, mes juos nuvilsime. Nepamirškime, kas mus čia atsiuntė - būtent Europos piliečiai. Noriu balsuoti už tokį biudžetą, kuris nenuvilia mano tėvinainių piliečių. Ačiū kolegos, toliau ponas Fleigun. Poštovani povjereniče, reći ću da je još veći izazov... Ačiū. Štai ką noriu Jums pasakyti. Akivaizdu, kad yra iššūkis rasti naują sėkmingą ekonominį modelį Europai ir valstybėms narėms, žvelgiant į ateitį. Europos biudžetas tai ne kažkokia sausa bankinė operacija. Reikia atsižvelgti į nacionalinio produkto augimą, į vystimosi poreikius, į piliečių lūkesčius, tai yra saugumas, skaitmenimas, švietimas ir daug kitų sričių. Nepamirškime sanglaudos politikos, ji nepaprastai svarbi. Negaliu sutikti su tuo, kad, kaip teigiama, augimas būtų nuo 15 iki 20 procentų. Aš tikiu sanglaudos politiką ir solidarumu. Ačiū. Tomašič, EKR vardu. Ačiū. Dabartinis pasiūlymas dėl DFP nuvilia mažesnės, silpniau išsivyščiusias valstybės. Koks signalas mums siunčiamas? Ogi štai koks. Mažesnės valstybės išduodamos ir didinama didžiųjų valstybių įtaka. Vietoj to turėtų būti stiprinama sanglaudos politika ir atkreipiamas dėmesys į migracijos problemas. Pavyzdžiui, iš mano valstybės emigruoja labai daug jaunimo. O turėtų būti atvirkščiai, mes turėtume juos išlaikyti savo valstybėje, išlaikyti kaimą gyvą, išlaikyti stiprų žemės ūkio sektorių, o to negalėsime padaryti be rimtų investicijų į žemės ūkio sektorių. Tai visiškai neprimtina, visi tai turėtų pasakyti čia parlamente. Ačiū. Ferreira GUE vardu. Ačiū pirmininkė. Aš šitą procesą vadinčiau asimetrinę integraciją. Visada yra taip, kad vieni laimi, o kiti nuolat pralaimi. Tai yra asimetriniai integravimo e, efektai sanglaudos politikai niekada nebuvo skirta pakankamai lėšų. Užuot bandę mažinti sanglaudos fondo lėšas, e, jūs turėtumėt ją didinti. Dabar nuo, to, nuo tokio mažinimo kenčia tokios valstybės kaip Portugalija. O didžiosios valstybės vėl laimi. Jos koncentruoja savo dėmesį į gynybą, į karinius dalykus, kieno sąskaita, sanglaudos politikos. Turime atmesti tokią poziciją. Labai garsiaunu, kad šita rezoliucija nepakankamai griežta. Ačiū. EPP vardu. Valborn. Aš niekuomet dar nesu kalbėjęs už griežtą biudžeto politiką. Esu tą daręs savivaldybėje, esu daręs Riksdagė, Švedijos parlamente ir dabar kaip Europos parlamentas e, to narys kalbu. E, girdžiu labai daug pažadų, bet mes neturim prižadėti, kad biudžetas e, suteiks daugiau negu įmanoma. Mes negalime reikalauti, kad Švedijos piliečiai mokėtų daugiau. Tas pasiūlymas, kuris dabar yra e, ant stalo, reikalaus 40 procentų Švedijos įmokos padidinimą ir aš manau, kad tai e, dar per anksti reikalauti iš mūsų valstybės. E, ES sukelia rimtų iššūkių, tai yra susiję ne tik su konkurenciniais gebėjimais. Mes supraskime, e, kad e, mūsų įmonės e, suvoks didesnę įmoką kaip dar didesnius mokesčius jiems ir įmonės lygiai taip pat galvos. Aš manau, kad ES turi būti modernizuojama ir daroma veiksmingesnė srityje. Reikia daugiau dėmesio skirti moksliniams tyrimams, infrastruktūrai ir veiklos efektyvinimui, kad ekonomika greičiau auktų. Tada Europa galės iš esmės pakeisti žmonių gyvenimus. Ačiū. Labai ačiū. Diskusijos baigsime steigdami žodį kolegai Markesui, socialistų demokratų frakcijos vardu kalbėti. Ačiū. Gerbiama ministrė, laikai sudėtingi. Europa netrukus turės ištverti vieną iš sunkiausių momentų. Aš kalbu apie Junktinės karalystės neatsakingą vyriausybę, kuri viską stato ant kortos. Taip elgesi Junktinės karalystės konservatoriai jau keliarius metus. Europos vadovų taryba turi nuspręsti, kaip išeiti iš tos situacijos. Ekonomikos rizika sąjungai didelė, artėja ekonomikos pasaulinė krizė ir mums reikia stipraus biudžeto. Laikas tai padaryti dabar kad investuotojai neprarastų pasitikėjimo, kad auktų investicijos ir sanglauda. O vietoj to matome taryboje kelias valstybės narės, kurios toliau nori kapoti lėšas. Komisijos pirmininkė pasakė, kad tai nėra gerai. Dabar ką tik EPP vienas narys ką tik gynė tų kelių tarybos valstybių poziciją. Visiškai aišku, iš kur skamba tie žodžiai. Tai absoliučiai neprimtina, mums reikia daugiau Europos. Mums reikia e, pasipriešinti šiai situacijai, kuriant daugiau Europos, o ne karpant savo biudžetą, taip kaip siūlo taryba. Ačiū. Komisijos narys. Minister, members, uh... Ministrė, nariai, atidžiai klausiausi nuomonių ir akivaizdu, kad didžioji dalis parlamentarų nori, kad būsimasis biudžetas būtų modernus, ambicingas. Ir savo realizacijoje pabrėžite, kad reikia nedelsti reaguoti jau dabar, nes kitaip nukentės būsimos programos. Mes esame įsipareigoję savo piliečiams užtikrinti stabilumą. ES turi reaguoti į dabartinius iššūkius, pavyzdžiui, skaitmenimas, klimatas, gynyba ir sienų apsauga. Noriu padėkoti pirmininkaujančiai Suomijai už dokumentą pateiktą vakar. ir tai bus nagrinėjama Europos vadovų taryboje spalio mėnesį. E, vis dėlto mes esame nusivylę kai kuriais to dokumento turinio punktais. Esama rimtos spragos tarp institucijų diskusijose šiuose. Tai turime pripažinti, bet mes raginame tarybą ir Europos vadovus atsižvelgti į parlamento nuomonę. Komisija ir toliau dirbs glaudžiai su visomis institucijomis. Mes norime sukurti dialogą. Dirbsiu su parlamento dėrybų komanda, stengdamasis, kad DFP dėrybos būtų užbaigtos laiku ir sėkmingai. Ačiū. Ačiū komisijos nariu Hanui, dabar tarybos vardu kalbės ministrė Tupurainen, prašau gerbiama pirmininkė, gerbiami nariai, gerbiamas komisijos. Ačiū už nuomonės. Iššūkiai yra bendri, jie čia buvo išvardyti šios diskusijos metu. Inovacijos, klimato kaita, investicijos, tvarus žemės ūkis, sanglaudos politika ir, žinoma, labai svarbu pagarba mūsų vertybėms, teisės viešpatavimas. Nė nereikia sakyti, kad visa tai yra mūsų bendri interesai, mūsų institucijų, piliečių, bendri interesai ir tuo pačiu bendri iššūkiai ir bendrajame biudžete visą tai turi būti pabrėžta. Būsimoji DFP turi spręsti šios bendrus iššūkius. Čia nesausas buhalterinis veiksmas. DFP yra tam tikras įrankis mūsų politikoms vykdyti. Vis dėlto nepamirškime, valstybės narės turi padaryti savo įnašus. O įnašai turi būti protingi, racionalūs ir primtini visiems, visoms valstybėms narėms. Ponės ir ponai, pakartosiu pirmininkaujančios Suomijos poziciją. Mes pasiryžę iki bendrų reikalų tarybos reguliariai susitikti su parlamento dėrybinė komanda Trialogai dėl kai kurių sektorių bylų jau prasidėję ir mes su susidomėjimu klausomės parlamento nuomonių. Šiandien šiame plenarime e, posėdėje mes jau de, deramės, keičiamės nuomonėmis apie būsimą DFP. Taigi, be bendrų pastangų DFP nepatik, nepatvirtinsime. Dėkoju už darbą, tas darbas tęsis. DFP turi atitikti mūsų poreikius. Bei den Beratungen im nächsten Rat. Ačiū ministrė, linkime, linkime sėkmės būsimuose diskusijose su tarybos atstovais. Baigime svarstyti šį dabar tvarkės klausimą. Kitas dabar tvarkės klausimas, kolegės Tum pranešimas, Eurozonos užimtumo ir socialinė politika, prieš teikdama žodį kolegiai Tum pristatyti savo pranešimą, noriu kreipti dėmesį į tai, kad parlamente bandoma naujoji sistema registravimuose pagal procedūrą prašau žodžio, elektroninio registravimuose sistema ir elektroninio registravimuose sistema pasakymams pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Jums yra išdalintos atitinkamos instrukcijos e, ant jūsų stalų, kaip e, elektroniškai užsiregistruoti. Šioms procedūroms, e, norėdami tą padaryti, turite turėti su savimi elektroninio balsavimo korteles. Jeigu jų šiuo metu neturite, tai galite registruotis įprastą tvarką, užpildydami atitinkamus e, baltos ir mėlynos spalvos registracijos lapus, e, tam, kad galėtume griežtai ribodami kalbėjimo laiką leisti pasisakyti kuo didesniam skaičiui kolegų pagal procedūrą. Prašau žodžio, dabar žodis pranešėjai, kolegiai Tom, jums keturias minutės, prašau. Yeah. Ačiū pirmininkė, komisijos e, narė, kolegos. Man malonu pristatyti Eurozono socialinės politikos pranešimą. Negerai girdisi, nes pranešėja turėtų šiek tiek arčiau prisilenkti prie mikrofono. Man labai malonu pristatyti pranešimą dėl socialinės politikos eurozonoje, kurį plačiai parimė užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Kadangi esu iš Estijos, didžiuojuosi, kad mūsų pirmininkavimo Europos taryboje metu mūsų ministras pirmininkas Ratas turėjo galimybę kartu su Žanu Klodu Junkeriu e, pasirašė socialinių teisių Hartija. Tai įvyko 17 metų lapkričio 17 dieną. Šis toli siekiantis dokumentas susilaukė Europos parlamento varamos ir jame numatyti svarbus principai, kuriuos dabar turėsime gyventi valstybėse narėse. Turiu padėkoti komisijos nariai Tusin už uh, daug pastangų įdėtų gerinant socialinę politiką ES. Žinome, kad tai nėra lengva padaryti. Kiekvieną kartą, kai kalbam apie ES socialinius standartus, atsiranda tokių, kurie tam pasipriešina. Ir uh, vis iškeliamas subsidiarumo principas. Tuo pat metu visi žinome, kad padėtis toli gražu net netobula. Nuo 2012 metų pagal Europos semestrą Europos komisija išduoda rekomendacijas skirtas kiekvienai valstybei nariai, net, nariai ne tik dėl ekonomikos, bet ir socialinės politikos eurozonoje. Tai yra itin svarbus procesas, dėja. Ir tai atsispindi pranešime, šių rekomendacijų įgyvendinimo mastas yra nepriimtinai mažas bent jau šiek tiek pažangos, bent jau šiek tiek pažangos yra užfiksuota 72 procentais atveju 2012 metais o 2000, tuo metu 2018 metais tos rekomendacijos įgyventos tik 39 procentais, tai yra žemiausias skaičius istoriškai. Todėl prašome Europos komisijos, kad būtų įmamasi priemonių ir valstybės narės būtų įtikintos, kad ES socialinė sveikata yra tiek pat svarbi, kaip ir bendrosios e, gyny, rinkos gynimas. E, ir kitų bendrų ES politikų gynimas. Todėl mes turėtume taip pat išplėsti Europos komisijos rekomendacijas ir eurozonai nepriklausančias valstybės. Man buvo malonu išgirsti, kad nuo Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen prieš e, patvirtinimą Europos parlamente uh, kalbėdama plenarnių posėdžių salėje prižadėjo, kad per pirmasias šimtą savo kadencijos dienų ji pateiks naują teisėkūrinį mechanizmą, užtikrinantį europiečiams minimalų atlyginimą. Tiems, kurie skeptiškai tai vertina, noriu pabrėžti, kad šis pasiūlymas atsižvelgs į nacionalinės tradicijas ir nacionalinę teisės bazę. Vadinasi, niekas nepažeis subsidiarumo principo. Problema, kad reikia kovoti su vadinamųjų dirbančiųjų skurdu ir padėti žmonėms, kuriems kyla skurdo ir socialinės atskirties grėsmė, nes kitaip Europa ir toliau kenties nuo protų nutekėjimo, nuo ištuštėjusių e, gyventojų e, zonų, nuo išgyventojų zonų ir taip pat Lenkų santechnikai bus toliau nemėgstami. Europos komisija turi ieškoti universalių priemonių toms bėdoms spręsti, tačiau supraskime, kad yra ir kitų problemų, pavyzdžiui, žmonės, kur yra neįgalus, turime vyrų ir moterų atlyginimą skirtumą, e, žmonės kenčiantis energetinius skurdą ir panašiai, būtent to europiečiams reikia, ne tik iš nacionalinių vyriausybių, bet ir iš mūsų. Jie yra Europos parlamento, jie išrinko Europos parlamentą, mus atstovais. Europos komisija taip pat turi sukurti naują pakartotinio draudimo nuo nedarbo schemą, kurią pritarė profesinės sąjungos. Vakar aš gavau Europos profesinių sąjungų konfederacijos laišką, kuriame buvo prašoma, kad aš paremčiau pati savo pranešimą. Aš jiems pasakiau, kad tai jokinga, jūs turite paremti tą ir tą pakeitimus. Taigi, ką aš noriu iš tiesų pasakyti? Aš tikrai tikiu, kad čia pasisakome už teisingus e, reikalus ir aš tikiuosi, kad jūs mane paremsite. Ačiū, ponė kolegė. Toliau komisijos narė Marian Tysin. Prašom žodis jums. Much, uh, Dear... Ačiū. Europos ekonomika iš eilės septintus metus auga. Vis daugiau žmonių turi darbo. Kadangi darbo rinka stipri, E, skurdas mažėja, Europa stiprėja ir dėl to, kad gera ekonomikos valdysena numatyta Europos semestre, mes sugebėjome suderinti socialinę ir ekonominę politikas. Pavyzdžiui, numatėme Europos socialinės teisės, mes keičiamės gerąją praktiką pagrįstą analizę, įtraukiame socialinius partnerius, valstybės diskutuoja. Tačiau vis dėlto ir šalių viduje, ir tarp šalių e, skirtumai išlieka. Kai kur darbo vietų auga, kikur, e, kitur klesti nedarbas. Kai kur vienas iš dešimties piliečių patiria skurdą. E, darbo rinka kai kuriuose vietose yra segmentuota, todėl mūsų prioritetas dabar turėtų būti, kad darbo rinka būtų labiau įtrauki ir kad sukūriamas darbo vietos būtų kokybiškos. E, moteris, nors labiau išsilavinusios, tačiau uždirba mažiau. Turime šią spragą panaikinti Už, turime taip pat užtikrinti darbo ir laisvalaikio tinkamą balansą, galimybės prižiūrėti vaikus. Technologijų pažanga ir skaitmeninimas iš esmės keičia mūsų ekonomiką ir visuomenės. Akivaizdu, kad reikia didinti investicijas į mokymus, įgūdžių didinimą, švietimą, kad paruoštume žmonės šiems naujiems laikams, kad jie mokėtų naudotis technologijomis, kad galėtume pereiti prie klimato požiūrių neutralios ekonomikos. Kai kūrėme politiką, visada prisiminkime, kad jos esmė yra pilietis. Nors bendrai paėmus skurdas mažėja, tačiau vis dažniau piliečiai sako, kad jaučiasi pažeidžiami Tai susijęs su neprognozuojama darbo rinka, neligybėmis, bet taip pat ir technologiniais skirtumais tarp regionų, valstybių ir atskirų žmonių. Jeigu norime įtraukti visus piliečius į modernę visuomenę, tai jie turi turėti technologinių įgūdžių. Taip pat socialinės apsaugos tinklas turi egzistuoti. Aš noriu padėkoti pranešėjai ir užimtumo komitetui už šitą gerai parengtą ataskaitą, kurioje išdėstyti iššūkiai ir išvados. Mūsų socialinė ir rinkos ekonomika turi būti, turi dirbti ir žmogui, ir verslui. E, toks yra Europos socialinių teisių ramščio pagrindas. Įgyvendinimas jau prasidėjo pastarosius du semestrus. Tai yra vykdoma ir 44 procentai iš šalims skirtų rekomendacijų kalba apie šio ramščio prioritetus. ES finansavimas pritaikytas tam, kad būtų įgyvendinami šio ramščio prioritetai, kad būtų pasitelkiamos ES fondo lėšos. Darbų darbo vietų kokybė, e, investicijos, lygybė - tai yra pagrindiniai socialinės darbo tvarkės klausimai. Darbas dar nėra užbaigtas, nors atlikta nemažai. Europos parlamentas, komisijos, komisija, valstybės narės ir socialiniai partneriai užtikrina, kad socialinis ramstis išliks, tai tarsi kompasas gairę mums ateities darbams. Naujajame semestre bus kreipiamas dėmesys į jungtinių tautų tvaraus vystimosi tikslus. Ponios ir ponai, pirmininkė, turime dar pasistengti, kad mūsų visuomenės būtų pasiruošusios ateities pokyčiams, labiau įtraukios, stipresnės, Ir visą tai padarius, eurozona taps labiau atsparesnė, o ekonominė ir pinigų sąjunga taps stipresnė. Šie principai ir tvaraus vystimosi tikslai yra bendras tikslas, jo reikia siekti ir europiniu, ir nacionaliniu lygmenimis. Nebejoju, kad komisija ir toliau lyderiaus šiam procesui ir sieks geresnių socialinių ir ekonominių sąlygų ES ir valstybės narėse bei regionuose. Ačiū. Pradedame bendrasis diskusijas Europos Liaus partijos frakcijos vardu. Kolegė Valš kalbės. Noriu padėkoti pranešėjai Janai Tom, kolegoms už bendravimą rengiant šį pranešimą, ypač kolegoms iš Europos liaudės partijos frakcijos. Labai svarbu kad e, mūsų e, socialinė, socialinė ir ekonominė politika neprieštarautų viena kitai, Svarbu atkreipti dėmesį į būtinybę spręsti kai kurias įsisenėjusios problemas. ES turime imtis aktyvesnių veiksmų, mažinami jaunimo nedarbą, skurdą, ypač vaikų skurdą, pagerinti sąlygas dalyvauti darbo rinkoje. Uh konkurencingumą stiprinti, galvoti apie ateitį, apie tai, kaip pritaikysime savo įgūdžius, socialinės apsaugos sistemas ateityje, ypač kaimo miesto vietovėse, būtent šiuose srityse privalome imtis veiksmų per artimiausius metus. Šiandien spalio 10 dieną minime pasaulinę psichinės sveikatos dieną. Todėl manau, kad turime pasiūlyti konkrečias priemonės psichiniai sveikatai gerinti, nes pažanga šioje srityje, nepaisant e, ekonominių papildomų sąnaudų, sumažėjo. Mes e, nesirūpinsime pakankamai bendraja pilies sveikata, jeigu nepasirūpinsime e, protinę sveikatą. Todėl būtina e, patvirtinti ir gyvendinti e, specifinės priemonės, e, tiek skatinančias, tiek prevencinės. Per pastaros klausimus paskaitai komisijos nariai, atsakingi už šias sritis, išdalina nemažai pažadų, todėl nekantri laukiu būsimo bendarbiavimo ir baigdama dar kartą noriu patikoti pranešėjai Janai Tom už puikiai atliktą darbą. Ačiū kolegijai Volš. Dabar Tiek laiko aplaudismentams taip pat turime skirti. Dabar kolegė Jungerijus, socialistų ir demokratų frakcijos vardu, galės kalbėti. Jums dvi minutės, prašau. Ačiū pirmininkė. Europa turi reikšti e, daugiau, ne tik tai bendrą valiutą ar bendrą rinką. Europa turi reikšti taip pat ir žmonės, kurie siekia bendros ateities, pastelkė naujasias technologijas, ekonomikos vystimasi ir pertvarkas, kurios yra būtinas atžvelgiant į klimato kaitą. Ir nesvarbu, ar būtumėte iš Spalbeko, Splicino ar Stokholmo, visi turime siekti to paties e, ir kad visi mūsų visuomenės nariai neštų savo indėlį į šios siekius. Kolegė Tom parengė puikų pranešimą, tolygų, dėl jo šiandien balsuosime. Europa valstybės narės pranešime raginamos e, sudaryti geresnės e, socialinės apsaugos e, sąlygas piliečiams panaikinti atlyginimų skirtumą tarp ir moterų už tą patį darbą, sudaryti galimybės vyresnio amžiaus žmonėms dirbti jaunimui, tverti ateities perspektyvas, kad jie galėtų atsiskleisti tinkamai darbo rinką, turime investuoti naujas darbo vietas į profesinius mokymus tam, kad žmonės galėtų užtikrintai žvelgti į ateitį. Naujoji komisijos pirmininkė pristatė tam tikras idėjas, kaip padėti žmonėms patekusiems į sudėtingą ekonominę padėtį, tačiau valstybės narės šioms idėjams dar turi pritarti. Jeigu dirbsime kartu, tai galėsime e, kovoti veiksmingai su ilgalaikė ilgalaikiu nedarbu ir e, padėti e, sunkiamis sąlygomis gyventiems regionams. Tokiu būdu padėsime ir Europos žmonėms. Ačiū uždėmesi, ačiū kolegė Jungeris, dabar į New Europe vardu kolegė Briunė kalbėsiu, ačiū ponė pirmininkė, komisijos narė, mėly ko... kolegos. Pirmiausia, noriu padėkoti poniai Tom už puikiai parengtą pranešimą. Džiaugiuosi, kad Europos parlamentas e, didžiają e, savo sudaugumą pritarė šiam e, pranešimui dėl socialinės politikos euro zonoje. Mm, šis pranešimas atitinka taip pat ir Birželio mėnesį priimtus sprendimus siekiant e, daugiau socialinės Europos ir nukreipiant šią linkmę tinkamas investicijas. Du aspektus noriu pabrėžti. Pirmiausiai, Europos komisija e, <clears throat> turėtų e, pristatyti tinkamus ir parengti teisės aktų pasiūlymus dėl minimalios mėnesinės algos visose valstybėse narėse. Šis klausimas yra įrašytas į Ursulos Fondelen komisijos darbų programą kaip vienas iš prioritetinių klausimų. Taip pat manau, kad labai rimta problema yra darbo jėgos trūkumas mm, valstybėse narėse. Taip pat e, platformų darbuotojų darbo sąlygos kelia nemažą e, susirūpinimą. Mm, žinome, kad 25 procentais padidėjo e, Įsidarbinančių platformos asmenų skaičius šiuo metu e, jis siekia daugiau nei 5 milijonus eurų, todėl tai pribrendo laikas statyti ir atinkamas jų darbo sąlygas. Turime pradėti įgyvendinti suderintus veiksmus, siekiant garantuoti šių darbuotojų teisės bei e, mm, socialinės teisės ir darbo sąlygas. Ačiū kolegiai Brunė, dabar žaliųjų frakcijos vardu. Kolegė Peter Hansen pusantros minutės kalbės. Ačiū pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai Jie puikiai padirbėjo rengdama šį pranešimą. Žaliesiams pranešimas yra priimtinas, nes jame priepiami keli socialiniai aspektai, kurie mūsų manimo turėtų būti sprendžiami ES lygmenių per būsimą kadenciją. Džiaugiamės, kad pranešime išreiškime paramą ES socialinės politikos tikslams, tiek kalbant apie dabartinę e, teisėkuros sąrangą, tiek ir <clears throat> apie komisijos pasiūlymus dėl būsimo, dėl būsimo biudžeto. Žaliųjų vertinimų labai svarbu kovoti su lyčių neligybė darbo rinkoje, todėl džiaugiamės, kad šiame pranešime komisija aiškiai raginama parengti tinkamą pasiūlymą dėl direktyvos e, skirtą e, atlyginimų skirtumų mažinimui ir e, užimtumo. Uh, skatinimui e, vyrų ir moterų visoje Europos Sąjungoje bei pensijų skirtumų mažinimu. Taip pat džiaugiamės, kad e, kalbama apie ilgalaikį nedarbą, įskaitant ir neįgalius asmenis bei ES lygmenių raginama pateikti, parengti iniciatyvas dėl platformų darbuotojų darbo ir socialinių sąlygų. Taigi pagal e, šiuos kriterijus mes e, per, per busimuosius mėnesius ir metus ir vertinsime komisijos teisėkuros pasiūlymus. Ačiū. Dabar tapatybės demokratijos frakcijos vardu kolegė e, Žemė kalbės. Mėly kolegos, ponė pranešėja. Ne, ES nėra gyvenimas geresnis lyginant, e, turime pasakyti, kad pranešės išvados neturi pagrindo. ES ekonomika yra labai nevienoda, socialinės, ekonominės, teisinės taisyklės nieko bendro tarpusavė neturi. Šis pranešimas yra grinai ideologinis ir be to jis yra šališkas. Ir e, be kita ko, pagal jūsų duomenys dar yra kalba, kad galima įtraukti Turkiją. Ir kalbama apie emigrantų įtraukimą į darbo rinką, bet taigi padarys žalos e, mūsų e, bendražemiečiams, kurie kuklesnių reikalavimų turi. Todėl mes paremsime alternatyvę Gido Rail rezoliuciją, nes svarbu valstybėms narėms gražinti suverenumą politikos E, ypač ekonomikos ir socialinės politikos rytyje. Ir tokiu būdu mes leisime pirmiausia ES gyventojams turėti pranašumų darbo rinkoje. Ačiū. Toliau frakcijų vardu, konservatorių ir reformistų vardu, kolegė Zalevska, prašom vieną minutę. Labai ačiū. Visų pirma, aš norėčiau be abejonės padėkoti už tokį padarytą darbą. Noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio dokumento. E, žinau, kad čia e, kalbame apie eurozoną, bet aš manau, kad tai yra diagnozė, e, kuri labai pagristai įvertina ekonomikos ir socialinę būklę viso ES. Kalbame apie ekonomiką, nedarbą, jaunimo sunkumus, kalbame apie uh, dabartinę padėtį, kurią reikia pritaikyti senstančiai visuomenį, nes dabar to nėra. Visuomenė yra susiskaldžiusi ir nesugeba e, uh, 4,0 revoliucijos įgyvendinti. Aš manau, kad mes turėsime dar kartą padiskutuoti apie ateitį. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad labai daug šio pranešimo nuostatų e, yra skirtos eurozonai nepriklausančios valstybėms. Manau, kad tai yra uh, kišimasis į valstybių narių nacionalinę teisės sistemą. Aš tikiuosi, kad ES institucijos sugebės paremti kitą dokumentą. Ir pagal jį mes galėsime rimtai aptarti ne tik apie diagnostiką, bet ir apie galimus sprendimus. Ačiū. Labai ačiū. Toliau. Uh, GUE NGL vardu kolegė Pereira. Labadiena. diena socialinė ir ekonominė politika, apie kurią e, kalbame ES, yra primesta ES, išplaukia iš sutarties, kuri iš esmės kriminalizuoja bet kokią kairiųjų progresyvę politiką. Po to, kai mes prisijungėme prie euro, e, matėme tik tai socialinę regresiją, atlyginimų stagnavimą. E, darbo klasės problemos iškilo, nesugebėjome imigruo, e, integruoti imigrantų, todėl mes e, negalime taiksyti su Europos semestro ir ekonominės valdysenos apribojimais įstatytais mano valstybei. Anksčiau mano valstybė yra su tuo sutikusi, bet mes negalime leisti kad būtų sprendžiamos skurdo ekonominios atskirties problemos, atlyginimai e, būtų didinami. Mes nesugebame to padaryti, mes negalime sukurti geros ateities vyresniems žmonėms, e, jeigu laikomės euro griežtų taisyklių. Nėra abejonių, kad e, jeigu socialinės ir užimtumo teisės toliau bus paminamos tie, kurie turi mažiausią perkamąją galę, labiausiai nukenties. Tokia yra stabilumo ir augimo paktų ir eurozonos taisyklių tokios yra pasiekmes. Jums yra Melinos koltelės klausimas, kurį nori pateikti ponas Tichovski. Ar esate pasirengusi atsakyti? Ar atsakysit Melinosios kortelės klausimą? Kolega Ferhovski iš EPP frakcijos nori pakalti. Ne. Tada toliau. Nepriklausomų narių vardu, ponė Gema. Vieną minutę. Grazie, prezidentė. Ačiū, pirmininkė. E, daug šalių, kaip Italija, reikalauja konkretumo, kokios paramos susilauks e, skurdžioji visuomenės dalis. Skurdas ir ekonomikos skirtumai išlieka neprimtini. Griežto traupimo politika kirto skaudžiausiai silpniausiems Ypač noriu pabrėžti, kaip nukentėjo neįgalieji. Neįgaliųjų reikalų komitetas e, su dideliu susirūpinimu išvardijo, kokių pasiekmių turėjo taupimo politika jų gyvenimo lygiui. Turi būti kuo greičiau užtikrinta jiems geresnės gyvenimo sąlygos. Šitas iššūkis yra nuolatinis. E, neįgaliesiems reikia socialinės apsaugos, kad jie galėtų gyventi oriai ir kad būtų pripažįstama jų teisė būti traktuojamiems vienodai. Ačiū toliau Ratke, EPP, vieną minutę. Pana pirmininkė, mėly kolegos, pirmiausia noriu padėkoti pranešiai už e, kadencijos pradžioje siekį pabrėžti, kad pasirinktų keliu, kurio pradėjo žengti Žaslaus Junkeris prieš penkerius metus šios kadencijos pradžioje turime ryštingai žengti toliau. Aš noriu pasakyti, kad mano frakcija laikosi skirtingos nuomonės dėl diferencijuotų to nedarbo uh, išmokų draudimo ir e, Taip pat papildomas priemonės mūsų frakcija vertina dar kritiškiau, to neslėpsiu, nepaisant to, šiandien mes pritarsime šiam pranešimui, nes kova prieš jaunimo nedarbą, kova už sąžingas darbo sąlygas, kova e, su skurdu ES yra giliai įsišaknyjusi mūsų frakcijos DNR ir ginčydami dėl detalių mes tikrai turime starti dėl bendros krypties, kuri yra aiškiai tiek mūsų frakcijai, tiek man pačiam. Ačiū kolegė Ratkė. Dabar kolegė Gualminės ir D frakcijos vardu. Grazie, Ačiū pirmininkė. Pranešimas yra parengtas gerai, veiksmingai. Jis nušviečia tuos aspektus, kurie kelia susirūpinimą, bet taip pat patvirtina, patvirtina tam tikrą tikslą, tai yra siekti 75 procentų užimtumo tikslo. Naujos priemonės, inovatyvios, tai tokios kaip įtraukimo programa, kovojant su nedarbu, visą tai paminėjo ir komisijos pirmininkė van der Leyen paminėjo, kad visa tai bus daroma per pirmasias šimtą dienų. Taip pat paminėta finansiniai instrumentai skirti pasipriešinti ekonominiam šokui krizėms. Europa turi prisiminti Amsterdamo e, strategiją 97 metų, kuri buvo skirta uh, darbo vietoms didinti, Europa turėtų būti ne tik ekonomikos, bet ir socialinė sąjunga. Gerbė pirmininkė, gerbė kolegos, labas rytas visiems. Tam tikri pranešimai pristatomi pačiu tinkamiausiu laiku, juose identifikuojamos tinkamiausios problemos ir raginama ryštingai imtis veiksmų. Jūsų pranešimas, pamatom, būtent toks ir yra labai. Ačiū, aš noriu atkreipti dėmesį į kai kurios aspektus susijusius su žmonėmis su negale, ne dėl to, kad pasitokia, pati tokia esu, tačiau dėl to, kad taryba pakankamai dėmesio šiems žmonėms skiria. Pranešime atkreipimas dėmesys apie ilgalaikį e, tokių asmenų nedarbą. E, prieiga prie darbo rinkos ir įtrauktis yra žmogaus teisės komisija, yra nustačiusi tinkamus prioritetus ir pranešime į tai atkreipimas dėmesys ekonominė ir socialinė ES politika turi eiti ranka rankom, e, turi vykti ranka rankon ir tam reikia numatyti pakankamai biudžeto lėšų. Ačiū uždėmesi, ačiū kolega Rail, tapatybės demokratijos frakcijos vardu, pana pirmininkė, mėly kolegos, Europa yra įvairialypė, spalvota, e, smarkiai skiriasi jos valstybės narės ir regionai ir tai yra mūsų stiprybė, centralizacija ir plan ekonomika niekuomet nesukūrė laisvės ir gerovės. Todėl mes pasisakom prieš europinį nedarbo draudimą, nes Europos darbo rinkos atskiras Europos regionuose smarkiai skiriasi, tas problemas reikia spręsti regioniniu mastu. Mes pasisakome taip pat prieš europinį minimalų darbo užmokestį, mes ir toliau remiam Vokietijos minimalų darbo užmokestį, tačiau europinis darbo e, vidinis užmokestis iškreipytų situaciją rinkoje, taip pat kaip ir e, vaiko pinigai niekaip nepakeitė, e, vaikų skurdo nepagerino. <clears throat> Aš pats gimiau skurdžioje šeimoje, tačiau tikrai šių problemų neišspręsime vien tik tai pinigus skirdami e, skurdiems žmonėms, kad jie toliau gimdytų vaikus. Tie, tie, tuos žmonės turime aprūpinti darbu tam, kad jie išvestų e, savo vaikus iš e, krizės. Socialus yra tas, kuris dirbo, ne tas, kuris bedarbio pašalpą gauna. Kolegė Rafalskė, kar frakcijos vardu. Dabar galės kalbėti ponė pirmininkė, komisijos narė, bendrijos politinės strategijos susiduria su įvairiais terminologiniais iššūkiais, reikia spręsti visuomenės senėjimo, skaitmenizavimo, permainų darbo rinkoje. Problemas jau kelis dešimtmečius Europa sensta. E, vyresnių nei 60 metų gyventojų dalis visose valstybėse narėse didėja. Žinoma, dėl to, kad e, gyvenimo trukmė e, ilgėja ir tai yra gerai, tačiau ir vaikų e, gimdama mažiau, tai yra blogai. Be to, Europa susiduria su sensačios visuomenės feminizavimu arba feminizacija vienišumo problemomis reikia atitinkamai pritaikyti slaugos priežiūros sistemas, daugiau į jas investuoti, tačiau taip pat ir darbo rinka, darbo standartai turi būti peržiūrimi. Ir baigdama, ponė komisijos narė, noriu Jums padėkoti už likščiolinį bendradarbiavimą ir e, taip pat už būsimai. Labai ačiū. Dabar ponė e, Rondinėlį kalbės, atsiprašau, savo pirmininkė praleidusi buvau. Jums vieną minutę, prašau. Ačiū. Manau, kad negaliu pritarti šiam pranešimui. Čia daug prieštaravimų. Socialinė politika, švietimo politika yra supriešinama antrame paragrafe su štai kokiu teiginiu. Komisija turi įgyveninti valstybių narių rekomendacijas o tai susiję su griežto taupimo politika e, ir supriešinama su socialinė politika, su labiausiai pažeidžiamo apsauga. Štai toks didelis prieštaravimas. Nepakanka kalbėti apie darbo atlyginimą, apie jaunimo užimtumą, reikia nepamiršti ir gyvenimo kokybės, ir skurdo mažnymo. Deja, Nepakankai, nepakankamai pakeitėme e, liberalų pasiūlytas nuostatas. Jie nori, piliečiai nori galimybių visiems. Mūsų penkių žvaigždučių judėjimas balsuojant, balsuojant susilaikys e, dėl šio raporto, nes čia ignoruojami piliečių poreikiai. Ačiū. Toliau Rūtedal. Ačiū, ponė pirmininkė. Kai socialinis ramsis buvo patvirtinas, mes pajutėm nerimą dėl to, kokie teisės aktai bus siūlomi po to. <clears throat> Švedijos socialdemokratai labai aiškiai pasakė, Mes turime siekti, kad mūsų mokesčių mokėtojai neturėtų mokėti už kitas valstybės. Mūsų susirūpinimas buvo e, milžiniškas. Socialdemokratai su Timermansu priekyje aiškiai pasakė, kad ES turėtų rūpintis socialinio draudimo sistema ir mes turime įdėkti Europos sistemą dėl draudimo nuo nedarbo. E, krikščionys demokratai visi priešinosi tam e, pasiūlymui. Mes sėdime čia ir dabar juodo ant balto parašytą skaitome kad yra rengiamas naujas teisės aktas dėl e, minimalių atlyginimų. Bet šiandien socialdemokratai prieštarauja mūsų mokesčių, sistem, mokesčių mokėtojai turi mokėti už kitų valstybių socialinių sistemų trūkumus. Jeigu dar yra kokių priemonių, kurios leistų valstybėms narėms sutvarkyti savo socialinio draudimo sistemas, e, tai ES turėtų padėti tas priemonės panaudoti. Ačiū. Toliau kolegė, kolegas, kolega Agius Salyba iš socialdemokratų frakcijos. Pirmininkė, šiame pranešime yra sakoma, kad ekonomikonės sąlygos ES yra patenkinamos ir užimtumo e, mastai e, nuolat gerėja. Tačiau mes matome, kad neligybė ir pajamų skirtumais e, tik didina atotrukį tarp neturtingiausių ir turtingiausių skurdas dirbant, padoros gyvenimo sąlygos, kokybiškas darbas, Daugumoje regionų šiandien yra rimčiausias iššūkis. Nebeužtenka tik turėti darbą, reikia galėti užtikrinti, kad žmonės gali padoriai gyventi dirbdami, gali tokį gyvenimą užtikrinti savo ir savo šeimoms. Reikia tokios darbo e, rinkos politikos, kuri pagerintų darbo sąlygas ir užtikrintų e, kokybiškus darbus visiems europiečiams. Pirmą kartą šiame pranešime Europos parlamentas, ar šiuo pranešimu Europos parlamentas patvirtins e, principus dėl skaitmeninių požiūrių neprijungtiems gyventojams e, pagalbos teikiamos. Mes turime užtikrinti, pusiausvyrą tarp asmenio gyvenimo ir darbinio gyvenimo. Kai aš pirmą kartą pradėjau apie tai kalbėti, ta tema praktiškai buvo uh, tabų. Aš kalbu apie teisę būti atsietam. Ir dabar uh, ta tema jau yra rengiama oficialiu Europos parlamento rekomendacija. Aš norėčiau kreiptis jūsų paramos šiandien dėl Europos užimtumo ir nedarbo išmokų draudimo sistemos E, ir nedarbo sistemos keitimo iš vis visoje Europoje. Ačiū, dabar diskusiją tęsime su ponė Dūriš Nikolsunova iš EKR e frakcijos vieną minutę jums. Ačiū, mėly kolegos, man atrodo, kad reikia baigti kalbėti apie E, pasiektų sužimtumo mastus. Kalbėkime apie nerimą keliančias studijos. Jos rodo, kad mes esame pasirengę gyventojų senėjimo iššūkiui, e, klimato keliamiems iššūkiams ir pokyčių kaštams. Pokyčiai daug kainuos ir mes to neįveiksime tik didindami e, fondus. Pagal S buvo maždaug 17 procentų ES darbo vietų susiduria su išnykimo grėsme. Dėl automatizmo išplitimo E, sumažės darbo vietų nuo 10 procentų Suomijoje iki 33 procentų Slovakijoje, mano valstybėje. ES e, darbo e, jėga neturi dažnai elementarių skaitmeninių įgūdžių. Taigi, ką reikia daryti? Inovacijos, produktivumo didinimas ir socialinės teisės yra labai glaudžiai susijusios. Socialinė Europa suklėsties tik tada, jeigu mūsų ekonominė politika sukurs puikią aplinką tam. Mūsų tikslas toks pats, todėl mes turėtumėm baigti grįsti sprendimus ideologijomis ar politiniais e, teiginiais, mes turėtumėm kalbėti apie politiką, kuri yra pagrįsta duomenimis. Ačiū. Toliau ponas Zdechovski iš EPP frakcijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiama komisijos narė, visų pirma, ačiū Janai Tom už tokį parengtą pranešimą. Uh, Pažiūrėjus į šį pranešimą, e, bendrai galėtumėm pasakyti, bent jau mano akimis, kad tai yra kokybiškas pranešimas. Norėčiau vieną klausimą paminėti. Pirmas punktas. Jana Tom čia sako, kad ji norėtų numatyti naujų finansinių priemonių, kurios leis susidoroti su ilgalaikiu nedarbu. Tačiau mes patys peržiūrėjome tą sistemą, viskas gerai veikia. Mes turime Europos globalizacijos fondą, tad mano klausimas būtų toks, iš kur gausime pinigų naujoms priemonėms, kad jos galėtų būti įdėktos. Tai būtų dvi priemonės mes tų priemonių turime ir jos pasiteisina. Ir ką mes dabar darysime? Mes siūlome skirti lėšų kažkam papildomai. Nenorėkime supaprastinti ES, mes neturime e, per daug sudėtingos ES sukurti, nes mes dabar kur, e, kūrėme sistemą, kur e, vieni jos elementai prieštaraus kitiems, todėl aš negaliu paremti tam funtui, nors bendrai aš šį pranešimą mielai paremsiu. Ačiū kolegos, dabar jau pereiname prie spontaniškų pasisakymų. Ponas Kanev iš FP frakcijos. Ател, искам да кажа пред колегите, че аз подкрепям този доклад, въпреки безспорното наличие на спорни и противоречиви моменти. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes suprantame, kad yra elementų e, šioje, e, šiame pasiūlyme, kurie vienas kitam prieštarauja. Mano nuomonė, šie e, tarpusavį prieštaraujantis pasiūlymai turėtų būti aptarti uh, E, šioje plenarnių posėdžių salėje. Be abejo, e, bus e, skirtumų ir nesutarimų tarp skirtingų valstybių narių ir frakcijų, nes interesai išsiskiria. Tačiau šis pranešimas akcentuoja labiausiai pažeidžiamas visuomenės grupės valstybės, kurios patiria didžiausią žalą neturime slėpti, e, kokią grėsmę mes sukoliame e, neturtingesnėms valstybėms. E, mano valstybė yra tarptų šalių, kurioje pažeidžiamos grupės reikalauja daugiausia paramos. Aš balsuosiu taip, kad šis pranešimas kuo greičiau įsigaliotų. Ačiū. Ponės Wales guė vardu. Ačiū. Ačiū. Komisija teigia, kad socialinės politikos yra lygiai taip pat svarbios kaip kitos politikos rytis. Sunku to patikėti. Jūsų biudžete jūs didinate 590 milijonų, didinate gynybos e, lėšas. Kodėl jūs neskiriate tų lėšų kovoti su skurdu ir neligybė? Kodėl skiriate tas subsidijas ginklų pramoniai? Jūs sakote, reikia daugiau saugumo. Taip, saugumo šeimose, namuose reikia uh, gerų atlyginimų ir prieinamos sveikatos apsaugos. Štai kokio saugumo piliečiams reikia. Dabar dėl terorizmo grėsmės, tai pradėkite kontroliuoti Europos ginklų eksportą. Galbūt laikas nustoti bombarduoti kitas valstybės. Toks yra kelias į taiką, o ne mums elgtis kaip ginklų pramonės marionetėms. Ačiū. Bandome suteikti žodį kuo daugiau kalbėtojų, taigi dabar mėlynųjų kortelių nebus, galbūt kitą kartą. Toliau. Socialdemokratų vardu Ward. Ačiū, pirmininkė. Per ateinančius penkerius metus Europos projektas turėtų būti statomas ant pažangaus pamato, apjungiančio ekonomikos klausimus su socialiniais. Be tokio pamato pamatysime mm, diskriminaciją žemė, e, darbo jėgos ir atlyginimo. Turime mažinti skirtumus ir stengtis rasti balansą, užtikrinti tinkamą švietimo pasiruošimą ketvirtajai pramonės revoliucijai, užtikrinti pensijas. Europos socialinis ramstis yra prioritetas socialdemokratams. Ir šis parlamentas turi istorinę galimybę pirmą kartą istoriją nustatyti minimalų darbo užmokestį Europoje. Jeigu norime tvaraus ekonomikos augimo turime investuoti į žmonės. Jeigu to nesuvoksime, tai neišspręsime dabartinių a, neligybės ir neteisingumo apraiškų. EKR vardu. Ačiū pirmininkė Kroatijos vyriausybės vardu e, Kroatijos vyriausybė ambicingai siekia prisijungti prie euro. Aš ne, nepritariu tam, nelaikas. Kroatija toli nuo Europos standartų, be to artėja nauja re recesija. Ir kai kuriuose regionuose klesti ilgalaikis nedarbas, emigracija tokios Kroatijos problemos dabar. Verčiau mums būtų investuoti in, į infrastruktūrą, investuoti ir mokesčių pinigus, e, mokesčius peržiūrėti, nes piliečiai nori oriai gyventi iš savo darbo dalį. Ačiū pirmininkė. Čia kalbame apie darbo ir socialinę politiką euro zonoje. Dabar pažvelkime, ką sako komisijos pranešimas apie Airiją. Galima sakyti, kad e, darbo situacija Airijoje yra optimistinė, tačiau kokia esmė? E, rizikingi kontraktai, e, sufalsifikuotas įdarbinimas, nesaugus darbas, nėra socialinio draudimo. Visa tai labai neigiamai veikia gyvenimo kokybę. Komisijos pranešime pripažįstamos socialinės įdos. Tačiau trūksta politinių idėjų, kaip spręsti tas problemas. Laikai keičiasi ir visiškas atotrukis tarp ES struktūrų ir institucijų ir situacijos valstybės narėse nėra suvokimo, kaip spręsti. Ir jeigu valstybė narė bando spręsti, tai jai rankas supančioja sutarties fiskaliniai apribojimai. Reikia radikalaus pokyčio ir reikia atsisakyti tos neoliberalios politikos kaip panacėjos. Ačiū. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Mes raginame valstybės narės įgyvendinti joms skirtas komisijos rekomendacijos. Tai yra valstybėms narėms skirtos rekomendacijos. Pagal jas lengviau būtų priimti į darbą ir atleisti. Minimalus darbo užmokestis reikštų, kad spaudimą patirtų daugiausia jauni darbuotojai. Šiuo metu nedarbo ir skurdo lygis yra neprimtinas. Vienas trečdalis naujų darbo vietų yra vadinamosios lankščios darbo vietos. Mm. Mes ką tik patyrėme griežto taupimo laikotarpį ir panašu, kad judame į naują kapitalizmo problemų ciklą. Turiu omeny, kad artėja nauja recesija. Ir neaišku, ar sugebėsime, pavyzdžiui, susimokėti už sveikatos apžiūrą. Komisijos narė, žodis jums vėl. Ačiū pirmininkė, pranešėjai, kolegos ir jei galiu kreiptis į jūs bičiuliai, debate. I've taken good note of your uh, position. Noriu <clears throat> padėkoti už konstruktyvę nuomonę. Aš perduosiu tą nuomonę ir savo kolegoms. Paaiškėjo, kad mes visi pasišventę siekti socialinės e, Europos ekonomikos augimas ir socialinis progresas, tai to paties medalio dvi pusės. Šios dvi politikos viena kitą sustiprina. Būtent taip mes turėtume dirbti. Ši diskusija man svarbi dar dėl vienos priežasties. Paskutinį kartą čia kalbu kaip komisijos narė. Pasinaudosiu progą, padėkosiu Jums, nes bendradarbiavome sėkmingai. Na, ko daugiau aš galėjau tikėtis, aš juk pati dirbau parlamento narė daugiau kaip 20 metų. Per penkerius metus dirbome kartu draugiškai, o mums svarbiausia buvo piliečių interesai. Pastaraisiais mėnesiais ir savaitėmis sulaukiau daug komplimentų, nuomonių, kad Europa tapo labiau orientuota į socialinę politiką. Aš tuos komplimentus dalyjosi su jumis nes geri rezultatai tai bendro institucijo dialogo rezultatas. Ir būtent siekdami rezultatų rūpinamės tuo, kas, rūp, kas aktualiausia žmonėms ir e, kuriame e, socialiai įtraukia visuomenę per pastarosius kelis dešimtmečius tikrai didžiuojasi tuo, ko pasiekėme ir ką tikiuosi pasieksime. Bet nepamirškime, kad ateityje mūsų dar laukia svarbus iššūkiai. Subalansuotas virsmas ne, negali vykti e, tiesiog taip, kaip savaime suprantamas dalykas. Ir pone, ponios van der Leyen paskelbta programa atskleidžia, kad tie, kas ateis dirbti po mūsų, remsis mūsų pasiekimais. Todėl noriu patikinti Jūs, kad visada galite Aš man e, tikėtis, kad būsiu jūsų sąjungininkė ir dirbsiu, kuriant socialiai traukę Europą. Ačiū. Gerbiama komisijos narė. Girdėjote, kad parlamentas e, padėkojo jums už visą jūsų e, gerą darbą per praėjusią kadenciją. Ir dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto. Žodis poniai Tum, kur yra pranešėja šiuo klausimu. Ačiū. Manau, kad mes visi sutarėme. Noriu padėkoti visiems už šias vaisingas diskusijas. Buvo labai gera girdėti E, kaip šešėliniai pranešėjai dėkoja man už gerą darbą. Aš turiu padaryti tą patį, noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą ir sutinku su ponė Tyson. Tai kalbame apie labai apčiuopiamą matomą socialinį virsmą ir parlamente. Tie kreipiuosi į tuos, kurie ne, nebalsuos už pranešimą ir kurie teigia, kad jis nepakankamai plataus užmojo arba per nelik plataus užmojo. Nepamirškite, kad viskas parlamente yra paremta kompromisu, nieko nepasieksime be kompromiso. Ir tai reiškia, kad ne, ne vienas iš mūsų nebus šimtų procentų patenkintas. Kai rengiau pranešimą, kaip ir visi parlamento nariai, susitelkiu į svarbiausius žodžius - tai darbo rinka, nedarbas, moteris darbo rinkoje, vaikai etninės grupės negale, skaitmeninimas, automatizavimas, klimato kaita, e, skurdo mažinimas, sveikatos apsaugos sistemos, psichinė sveikata ir peržiūrėjus apibendrinimą, man kažkas pasakė, kad vis, čia panašu į kalėdų eglutę, e, išvardinti norai, bet ne viskas įgyvendinama. Aš sutinku, tai yra norų sąrašas kalėdų eglutė, bet tai yra e, sąrašas problemų, kurias būtina spręsti. Ačiū už šias išvadas. Ir tuo baigėsi diskusijos šiuo klausimu. O už dešimties minučių prasidės balsavimas. Nepamirškite visi e, susirasti savo balsavimo korteles.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 Kolegė, e kolegi. Gerbėjai kolegos ir kolegės. Kolegė, e kolegi, vi invito a prendere. Gerbėjai kolegai ir kolegės, noriu paprašyti visų susėsti. Buongiorno a tutti. Labadiena visiems. Norėčiau priminti. Buongiorno, vorrei. Labadiena, norėčiau priminti visiems, kad šiandien mes minime Europos ir pasaulio kovos su mirties bausme dieną. Tai yra diena, kai žmogaus teisės ir vertybės yra prisiminamos. Šiandien mes žinome, kad vis daugiau kalbama apie tai, kad tos vertybės yra relatyvios, tačiau negalima jų pažeidinėti. Ir šiemet mes norime ypatingai pagerbti tuos vaikus, kurių tėvai buvo nubausti mirties bausme. Mirti, kai valstybę vykdant mirties bausmę, niekuomet negalima tikėtis tikrojo teisingumo. Be to labai svarbu yra nepamiršti, kad to, tai labai žaloja vaikus. Būtent todėl mūsų parlamentas yra įsipareigojęs ginti žmogaus orumą kuris yra įtvirtintas mūsų sutartise. Mes darysime viską, kas yra manoma, tam, kad uh, priartintume tą dieną, kai visos šalis panaikins mirties bausmę. Ta privalome padaryti dėl ateities kartu ir taip pat dėl mūsų pačių. Esu įsitikinęs, kad tai yra požiūris, kuriam galės pritarti visas Europos parlamentas. Dėkoju. Now... Gerbimieji kolegos, dabar galime pradėti balsuoti. Ir pradėsime nuo prašymo pradėti procedūrą skubos tvarka. Ta prašymą pateikti transporto ir turizmo komitetas. Ar kas nors norėtų pritarti šiam prašymui? Ne. Ar kas nors norėtų pasisakyti prieš šį prašymą? Ne. Tuomet, kas balsuoja už šį prašymą, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Dėkoju. Toliau pereiname prie pono Lopes Aguilar parengto pranešimo dėl Eurojusto ir Serbijos bendarbiavimo susitarimo. Vyks balsavimas be pakeitimų. Prašau balsuoti. Vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Dokumentas yra patvirtintas. Dėkuoju. Toliau balsuosime dėl pono Havard parinkto pranešimo dėl ketvirtojo taisomojo biudžeto projekto, kalbame apie 2019 metų e, biudžetą. Balsuojame dėl pirmojo pakeitimo nuo 1 iki 11, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta, dėkoju. Toliau 12 pakeitimas, vardinės balsavimas, prašau balsuoti. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta, dėkoju. Toliau mes periname prie rezoliucijos. Taip pat vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. O dabar norėčiau suteikti žodį poniai Tuperainin, kurie atstovauja tarybai. Gerbiamoji ponė pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios, e, gerbėjai Europos parlamento nariai. Europos parlamentas ką tik patvirtino pakeitimus, kuriais yra keičiama tarybos pozicija dėl 2019 e, e, metų taisomojo biudžeto projekto. Mes suprantame, kad mūsų institucijų pozicijos dėl šio taisomojo biudžeto skiriasi Komisija pateikė jums taisomą biudžeto numeris 4-2011 projektą ir todėl kaip tarybos pirmininkaujančios, tarybai pirmininkaujančios šalies atstovė, aš norėčiau pasakyti, kad mes pradėsime taikymo procedūrą pagal uh, sutarties 314 straipsnio C punktą. Taip, Dėkuoju, parlamentas e, įsteigs dalyvaus taikomojo komiteto veikloje. Toliau, pono Havarto pranešimas. E, balsuojame. Balsuojame dėl komisijos pasiūlymo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau. Balsuojame dėl prieštaravimų pagal darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį dėl veikliųjų medžiagų vardinis balsavimas prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau antras balsavimas dėl prieštaravimo pagal darbo tvarkos taisyklių 212 straipsnį. Balsuojame, vartinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau balsuojame dėl trečiojo prieštaravimo, dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų. Vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau prieštaravimas dėl genetiškai modifikuotos sojos. Balsuojame, vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau dar vienas prieštaravimas dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų. Balsuojame, vardinis balsavimas vyks. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau periname prie užsienio šalių kišimos į rinkimus. Penkios frakcijos pateikė rezoliucijos projektą ir pirmiausia balsuojame dėl septintojo pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Gerai, galime pasitikrinti jokių problemų. Elektroninis balsavimas, prašau balsuoti tuomet. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas - vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau, 13 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 14 pakeitimas. Gerai, galime pasitikrinti, jeigu norite. Gerai, balsuojame elektroniniu būdu dėl 13 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trečiasis pakeitimas, atsiprašau, sako pirmininkė. Keturioliktasis pakeitimas, kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Trečiasis pakeitimas. Ne, mes negalime tikrinti balsavimo rezultato dėl kiekvieno pakeitimo. Okay, Gerai, tikrinkime trečią kartą. Gerai, balsuojame tuomet. 14, Dėl 14 pakeitimo. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. Well Na, iš tos vietos, kur aš sėdžiu, labai gerai matyti, kas vyksta. Toliau, trečiasis pakeitimas - vertinis balsavimas. Closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. Pirmasis ir aštuntasis pakeitimai, kas už, kas prieš. Kas susilaikė? Na, dabar aš norėčiau pasitikrinti balsavimo rezultatus. Taigi balsuojame elektroniniu, elektroniniu būdu. Closed. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau. Balsuojame dėl dešimtosios pastraipos, dėl pirminio teksto. Vardinės balsavimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau, penkioliktasis pakeitimas, kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Man atrodo, kad patvirtinta, bet vis dėlto pasitikrinkime vis dėlto balsavimo rezultatus. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Taip. Toliau 21 pastraipa vardinės balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau Devintasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Dešimtasis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Gerai, pasitikrinkime. Taigi balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 34 pastraipa, originalus tekstas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau Vienuoliktasis D pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Nelabai daug kas balsavo, taigi pakartokime. Dar kartą. Ketvirtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Dvyliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Penktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Šeštasis pakeitimas. Kas už? kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos su visais patvirtintais pakeitimais. Vardinės balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinti dėkoju. Toliau periname prie daugiametės finansinės programos. Keturios frakcijos pateikė bendrą rezoliuciją. Nuo jos ir pradėsime. Pirmiausia, pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Triliktasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ketvirtoji pastraipa, pirminė formu, originali formuluotė iš dviejų dalių. Pirmoji dalis pirmiausia ir vardinis balsavimas vyks balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, Patvirtinta. Toliau ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Penktasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Penktoji pastraipa, originali formuluoti, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 14 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šeštasis vardinis balsavimas taip pat vyks, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau, 17 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Septintasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Aštuntasis pakeitimas toliau, vardinis balsavimas, balsuojame. Basamės baigtas. Atmesta. Toliau. 19 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmesta. 9 pakeitimas. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 10 pakeitimas. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Penkioliktasis pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Vienuoliktasis, balsuojame, vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 18 pakeitimas, vėlgi vardinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 12 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta 16. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos su visais patvirtintais pakeitimais. Balsuojame. Vartinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dėkoju. Toliau pereiname prie ponios Tom parengto pranešimo. Ir pirmiausia balsuosime dėl pirmojo pakeitimo vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau pirmoji pastraipa iš trijų dalių. Pirmoji dalis pirmiausia, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau, trečioji dalis, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar balsuosime dėl užimtumo komiteto rezoliucijos su visais patvirtintis pakeitimais. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta visiems dėkoju. Netrukus pradėsime balsavimo motyvų paaiškinimus. Prašom iš salės išeiti tyliai. Prašau išeiti iš salės, jeigu nenorite dalyvauti balsavimo motyvų paaiškinimuose ar klausytis kolegų, kurie tai nori padaryti. Want... Prašom išeiti iš salės, jeigu norite dalyvauti Okay, so those... Taigi tie, kurie dar pasilikote salėje, prašėme e, laikytis ramybės, kad galėtume pradėti motyvų paaiškinimus ir pirmiausia, ponas Herman Terč, pirmasis, jeigu jis yra salėje, nematome, kur jis galėtų būti. Dėl prieštaravimo pagal 112 taisyklę genetiškai modifikuoti kukurūzai. Herman Terč, jo atrodo nėra. Bet yra kolega Polčak, prašom jums minutę. Já jsem u této námitky trochu. Ačiū, ponia pirmininkė. Šiuo klausimu buvo tam tikro netikrumo, aš šiek tiek abejojau, bet galiausiai nusprendžiau balsuoti prieš. Tarp tokių maisto produktų yra e, GMO kukurūzai. ES taikomos labai griežtos normos tokių medžiagų naudojimui, e, taikomos griežtos kritinės vertės, kurių privalu laikytis. Ir jeigu leidžiama tiekti į rinką gamintojams iš trečiųjų šalių ir tokių kukurūzų gamintojams patekti į Europos rinką, reikia tiksliai žinoti, kad tai yra saugus gaminiai. Bet nepanašu, kad tie kukurūzai GMO. Panašu, kad tie kukurūzai yra, yra iš tam tikrų teri, Latinų Amerikos e, šalių teritorijų, kuriuose yra sudėtinga žemės ūkio padėtis. Um, Toliau prieštaravimas dėl 112 taisyklę dėl geniškai modifikuotų sojų pupelių. Ir pirmiausia, kolega, Gila, kolega Gilar. Pone Gilar. Ačiū, ponė pirmininkė balsavau prieš tuos tris prieštaravimus šiandien dėl leidimo e, tiekti GMO dėl įvairiausių motyvų. E, mums iki šiol e, suteikta informacija yra netechninio pobūdžio, bet kalbama apie iš ankstinį nusistatymą įsitvirtinusi. E, EFSA agentūros pateikt tame rizikos vertinime teigiama, kad tie produktai yra tokie pat saugus kaip ir įprastiniai maisto produktai ir kad yra mokslininkų rekomendacijos. Komisija privalo įgyvendinti galiojančius teisės aktus, o parlamentas negali e, paremti tokių prieštaravimų, jeigu nėra mokslininkų argumentų raginančių tai daryti. Toliau vėl ponas Palčiak. E, e, e, Ačiū pirmininkė. Aš ankstesnėme pasisakymė jau kalbėjau apie genetiškai modifikuotus organizmus. Man atrodo, kad Europos, Europoje turi galioti labai griežti kiti reikalavimai ir kriterijai paremti mokslininkų išvadomis. Todėl balsavau prieš šį prieštaravimą dėl sojos. Svarbiausia, kaip ir kur auginami šie pasėliai, kokiuose trečiosiuose šalise. Pavyzdžiui, Pakalbėkime apie Braziliją, šalį, kurioje vertinant e, Europoje te, te, e, e, keliamus reikalavimus, juk to, Brazilijoje dega miškai. Aš pasisakau už tokią Europos politiką, kuri logiškai ir protingai skatintų tvarę, tvaro žemės ūkį visame pasaulyje. Toliau uh, kišimasis į rinkimų procesus iš užsienio ir pirmiausia kalbės kolegė Strugarijų. Jeigu yra salėje, prašom. Ačiū, toliau kalbės rumunų kalba. Numărul cazurilor de dezinformare atribuite hackerilor ruși. Dezinformacijos, kurias uh, leidžia uh, rusų programišiai, kiekis šiemet padvigubėjo palyginti su 2016 metais. Dezinformacijos klaidos organizacija iš Kremliaus uh, buvo tikslingesnė šiemet. Rumunų žurnalistai sužinojo, kad e, buvo naudojami penki padirbti Facebook'o profiliai. Maskva kasmet skiria milijardą eurų dezinformacijai ir propagandai, todėl mes turime daryti daugiau. Norėčiau paprašyti naują vyriausiai įgaliotinį į Stratcom e, skyrių padaryti nuolatinę struktūrą. Naujai komis, naujai komisijai reikia aiškios darbo trakiai kovojant su dezinformacija ir šviesti reikia Europos žmonės. Ačiū toliau, kolega Milbardė. Ačiū, pirmininkė. Aš atstovauju Latviją ir, žinoma, balsavau už šią rezoliuciją, nes visa Europa, visos valstybės narės, esančios prie ES išorės sienų, nuolat susiduria su dezinformacija ir užsienio šalių kišimus į rinkimų procesus. E, Rusija per savo politiką atvirai pripažįsta, kad nori sukurti vieningą kultūrinę erdvę savo kaiminystėje. Jau 2016 metais Latvija ėmėsi konkrečių darbų kovoti su dezinformacija. Aš noriu pabrėžti, kad reikia dirbti kompleksiškai ir holistiškai taip pat reikia užkirsti e, tokiems veiksams kelią, stiprinant demokratiją ne tik per rinkimų metus. Toks, e, toks visapusiškas požiūris reikalauja stiprinti šalių žiniasklaidą, valstybės finansuojama žiniasklaida, bet taip pat reikia remti ir komersinę žiniasklaidą, tiek vietinę, tiek regioninę. E, taip pat reikia nepamiršti kitų patikimų informacijos šaltinių. Prašom užbaigti savo pasisakymą. Ir lygiai grečiai šiandien plenariniai sesijai Norvegijos namuose vyksta renginys, konferencija. Pirminkė, prašom užbaigti savo pasisakymą. Dar vienas sakinys. Taigi, lygiai kartu vykstančiai plenarinė sesija Europos namuose yra paroda, kur pristatomas visų valstybių narių enciklopedijos. Ačiū, turiu panas Volis. Ačiū, ponia pirmininkė, aš balsavau prieš šį pasiūlymą, man atrodo, farsas. Potekstė yra tai, kad e, Šiaurės Koreja, Venezuela, Rusija, Kinija sprendžia dezinformaciją visoje Europoje. Tačiau yra nulis įrodymų šiems teiginiams pagrysti. Komisijos ataskaita aiškiai pripažįsta. E, tai yra, ši, ši rezoliucija yra pati dezinformacijos aktas. nuo po antrojo pasaulinio karo teigiama, kad buvo bandoma amerikiečių. Amerikiečiai bandė nuversti 15 vyriausybę, bandė nužudyti daugiau kaip 50 lyderių. O kaip su JAV ir ES sankcijomis Krymui, Sirijai, Venezuelai ir Šiaurės Korejai? Tai yra ekonominis terorizmas. Šis ginklas naudojamas e, pakengti e, tų šalių žmonėms ir dažnai pakeičia savo politinės nuomonės dėl e, tų sankcijų, tai yra blogiau negu kišimasis. Ačiū darau kolega Marijanį. Ačiū, ponia pirmininkė, aš taip pat balsavau prieš šį tekstą, nes realiai, kaip sakė e, žmonės, nėra jokių įrodymų, kaip sakė prieš tai kalbėjęs kolega Tiesiog e, tai, kas e, prie, pasakoma prieš Europos bendrąją nuomonę, yra smerkiama. Ir aš noriu priminti, kad e, Prancūzijoje Russia Today yra leidžiama. Aš noriu pasakyti, dėl mūsų pačių valstybės užsieima dezinformacija E, kai skleidžiama informacija neteisinga apie Siriją. Ir... Taigi dėl tų netikrų žinių negalime per daug čia kitų mokyti. Uh, Ačiū toliau, ponas Hook. Pone pirmininkė, mūsų rinkimų e, teisingumas yra e, gyvybiškai svarbus užsikrinant demokratiją. E, Jautinės karalystės vyriausybės ataskaitose teigiama, kad 2016 referen, referendume nebuvo bandymų kištis į, iš užsienio valstybių. Tačiau jungtinėje karalystėje, vertinant partijų finansavimą, ten yra labai ženklių spragų. Partijas finansuoti gali įmonės ir atskiri asmenys, ne tik Junktinės karalystės įmonės, bet ir užsienio įmonės. Ir nėra praktinių galimybių patikrinti, kad tie pinigai iš kitos šalies nėra e, skiriami užsienio vyriausybės. Mūsų laikrašiai yra nedidelio skaičiaus žmonių rankose. Tai um, Bendrai tai yra aktualus klausimas ir Europa turi dirbti drauge. Toliau ponas Rauat. Žiūrėjau, ponia Rauat. Šią savaitę nutiko baisių dalykų Europoje ir už jos ribų. Ir jie primena, kad vyksta esminiai pokyčiai ir kad kai kurie neįsivaizduojami dalykai tampa normaliu dalyku. Tai apie ką net negalėtum pamas, pagalvoti vis dėlto e, yra realu. E, Europos oligarchinis elitas e, vaidina svarbu vaidmenį, tačiau ir užsienio veikėjai bando e, finansuoti kampanijas. Turime atkreipti dėmesį į augančią neligybę ir tai, kad e, saujelė turtingųjų turi viską savo rankose turim, mums reikia priemonių kovoti su priešu iš svetur. Pasirašiau šią rezoliuciją ir balsavau už ją, nes ES pa, pagristas draugystės politika. Turime Europos žmonių širdise ir galvose atgaivinti draugystės vienybės sieki. Ir turime vėl kalbėti apie brolius ir seseris žemynę. Tačiau, kad tai būtų girdima, turime pasiekti, kad būtų tas balsas garsesnis už agresijos balsą. Toliau, ponas Morai. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pakomentuoti konkretų dalyką, kad neturime susitaikyti su užsienio e, bandymais kištis į mūsų rinkimų e, neliečiamumą. E, Paprašėme, kad būtų e, įsteigtas e, šiam klausimui skirtas komitetas, tačiau šis siūlymas buvo atmestas nedidelę balsų persvarą. Gaila, nes turime e, netremiamų įrodymų, kas vyksta. Norėjome kad tai būtų išnagrinėta, viską paremti faktais ir tinkamai apsaugoti rinkimų procesą bei žmonės valstybėse narėse bei tarp valstybinių rinkimų atveju tai tampa vis aktualesnių klausimų, nes dezinformacija e, vis plačiau sklinda ir yra bandymų e, tai daryti įvairiose valstybėse narėse. Svarbu, kad parlamento lybė komitetas ir komisija saugumo, uh, už saugumo klausimus atsakingas komisijos narys toliau tęstų pradėtą darbą ir kad nesusitaikytume su tokia padėtimi. Pirmininkė, pastarėjai du kalbėtojai nelabai gerai girdėjosi, gal, gal galėtumėte padidinti savo mikrofono garsą toliau pona Salard. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau už šią rezoliuciją, bet norėčiau pasakyti vieną dalyką, kolegos. Kai kalbame apie, apie sakome, užsienio turime būti atsargus, kad neužsipultume atskirų asmenų ir aiškiai apibrieštume, kad tai e, kalbame apie valstybės ar ne valstybės veikėjus užsienio šalise. Kodėl apie tai kalbu, nes pasaulyje vis stiprėja ne, ir ES stiprėja nepakantumo atmosferų. Aš esu užsienieti savo šalyje. Mes vienas kitam visi esame užsieniečiai ir kartais menkinantis užsieniečius menkinančių žodžių reikėtų vengti. Pavyzdžiui, pateiksiu pavyzdį, Škotijos parlamente dabar kaip tik teikiamas e, teisės akto pasiūlymas e, sutikti galimybę visiems, kurie išvyksta iš Škotijos e, balsuoti, sutikti teisę balsuoti. Pasirūpinkite, kad demokratijos vertybės būtų puoselėjamos visur ir net tais atvejais, kai žmonės gyvena ne savo gimtojo šalyje. Pirminkė, ačiū ir toliau žodis poniai Šoidrovai. Ačiū. Aš balsavau už šią rezoliuciją dėl kovos su dezinformacija. Uh, už nacionaliniai ir Europos demokratiniai procesai yra labai, yra labai svarbus, todėl palaikau šią rezoliuciją. Man labai svarbi, svarbu ir tai, kad uh, būtų kiek įmanomas platesnis komisijos palaikymas uh, ir kad e, aš pasisakau už didesnį e, Stratkom skyriaus finansavimą. Tai padalinys, kuris kovoja su melagingos informacijos ir dezinformacijos klaida Europoje. Džiaugiuosi tuo, kad parlamente buvo didelė dauguma pritarta šiai rezoliucijai. Ir toliau žodis ponui Fox. Poniai Fox. Balsavau prieš šį siūlymą, nes kas jame sakoma? A, a, rinkėjams ir apie rinkėjus, kad jūs nieko nesupratote, nežinojate dėl ko balsuoti, reikia klausyti agentūrų. Per nelik daug dezinformacijos girdisi šiame parlamente, taip pat e, šmeišto. E, noriu pasakyti štai, kad žmonės balsavę už Brexitą balsavo ne dėl rusų botų veiklos Facebook'e, bet dėl to, kad mes tikime suverenumu. Mes, nu, aš noriu perspėti kolegas dėl kišimos į Europos parlamento rinkimus ir teiginių, kad tai problema. Deja, ES kišasi į valstybių narių rinkimų procesus. Ji kišasi, kai e, ten vyksta referendumai. Airija, Danija, Prancūzija sako, kad neteisingai prabalsavote turite balsuoti iš naujo, kol sulauksime teisingų rezultatų. Ir e, ne, yra atotrukis tarp to, kas vyksta ir, ir tarp to, apie ką skaitome. Aš balsavau prieš tai, nes tai neteisinga. Dėkoju, toliau kalbės ponia Ždanoka. Prašom. Yes, thanks, Dėkoju, pirmininkė. Aš balsavau prieš šią rezoliuciją. Mes turime stiprinti demokratinius procesus, bet ne taip, kaip siūloma. Pavyzdžiui, siūlymą sustiprinti ES stratkomo struktūrą, tai paversti ją nuolatinę struktūrą pareikalaus didelio finansavimo. Uh, Ir paaiškinama, kad tai yra reikalinga todėl, kad 2019 metais dezinformacijos kiekiai padidėjo dvigubai palyginus su ankstesniais e, e, metais. Bet taip atsitiko dėl to, kad šiemet 2019 metais Stratkom turėjo dvigubai didesnį biudžetą. Žinome, kad paklausa su, sukuria. Pasiūla, pasiūla uh, sukuria paklausą. Ir e, Pavyzdžiui, vienas atvejis, kai buvo da, parodyta tam tikra informacija vaikams, buvo parodyta kaip dezinformacija. Žinome, kad daugybė dalykų da, pristatoma kaip dezinformacija. Ar šiems reikalams mes norime išleisti milijonus eurų? Dėkoju. Toliau ponas Džambatski. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios. Aš pritariu šiai rezoliucijai. Pastaraisiais metais e, mes e, matėme, kaip buvo kišamasi į rinkimus į, tiek Europoje, tiek JAV. Bet reikia suprasti, kad ne visuomet čia veikia išorės veiksniai. Net Europoje taip pat e, yra finansuojama tam tikra veikla, kurios, kuria siekiama pakeisti žmonių nuomonę. Aš kalbu e, apie da, tuos žmonės, kurie nori da, patys spręsti dėl savo likimo. Matome, kad Lenkijoje, Vengrijoje, Bulgarijoje žalieji yra pasiruošę ginti net nusikaltelius ir teigia, kad tai yra teisėta pagal Helsinkio komiteto nuostatas ir tai visiškai prieštarauja Bulgarijos žmonių to valiai. Tam visiškai prieštarauju. Ačiū pirmininkė. Aš paremiau šią iniciatyvą. Kai kalbame apie šią rezoliuciją, galima ją vertinti vienaip ar kitaip, bet šiuo atveju kalbame apie trečiasias šalis, kurios bando daryti įtaką Europos valstybėms. Manau, kad kalbame apie faktus, kurių neįmanoma nuneikti ir norėčiau paminėti vienos žurnalistės darbą, suomių žurnalistės darbą, kuri atskleidė, kad Sankt Peterburgė yra trolių ferma. Tai įrodyta turėtume gilintis į tai, e, kaip tokie atvejai. Nepamirškime, kas, e, kokie tyrimai vyksta Junktinėse valstijose. Mes turėtume panašiai elgtis ir ES. Manau, kad tikrai turime parengti e, viešus ir komercinius žiniasklaidos šaltinius, kad jie dalintųsi informaciją ir kad demaskuotų tokius informacijos tinklus. Dėkuoju ir paskutinis kalbėtojas ponas Auštravičius. Thank you, Chair. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju. Mane nustebino, da, kai e, sužinojau, kad e, Europos parlamentas turi tinklalapį, kuris vadinasi The Apid Today. Kad tai yra melagingas tinkl, e, tinklalapis. Ji fina, jis yra sukurtas pagal Russia Today modelį. Ir tai yra faktas ir taigi dezinformacija ir propaganda yra visur. Mes turime sustiprinti mūsų piliečių atsparumą ir gebėjimą atspir, atskirti tikrovę nuo melo. Tam, kad galėtume tai pasiekti, mes turime daugiau e, remti tuos veikėjus, tu, tokius subjektus kaip Stratcom. Uh, kad Stratcom nenuilstamai dirba tam, kad atskleistų disinformaciją ir melą. Bet to reikia taip pat stiprinti pilietinio ūkdymo programas ir stiprinti pilietinės visuomenės organizacijas. Šioje rezoliucijoje mes visiškai teisingai reikalaujame, kad Europa ir tarptautinė bendruomenė daugiau dėmesio skirtų šiai problemai, taip pat, kad būtų jai spręsti skiriamas didesnis finansavimas. Be to, mes norime, kad kitas vyriausiasis ES įgaliotinis aktyviau kovotų su dezinformacija, kad tai būtų jo politikos prioritetas. Dėkoju. Dėkoju. Toliau periname prie daugiametės finansinės programos ir pirmoji pasisakys ponia Strugario. Aš balsavau už šią rezoliuciją, todėl kad aš manau, kad mes turime nusiųsti tarybai, kuri vyks uh, kitą savaitę, nusiųsti aišku signalą. Tačiau mane labai nustebino tai, kad Nepaisant to, kad keturios stambiausios parlamento frakcijos parėmė šią rezoliuciją, joje vis dėlto nieko nebuvo pasakyta apie naują finansinę priemonę, kuri yra skirta, da, a, skirta pilietiniai visuomeniai remti. A, nieko nebuvo kalbėta toje rezoliucijoje apie pilietinę visuomenę. Nepaisant to, kad Europos parlamentas visuomet uh, rėmė pilietinę visuomenę. Pilietinė visuomenė reikia atskiro finansinio instrumento tam, kad jos galėtų uh, įgyvendinti savo tikslus. Yra visiškai nepriimtina tai, kad mes apie tai nekalbame ir nereikalaujame papildomų veiksmų šioje srityje ir nenorime paraginti tarybos, ką nors daryti tai prieš jos susitikimą kitą savaitę. Lenkijoje, Vengrijoje, Bulgarijoje, net ir mano e, šalyje, Rumunijoje matome netinkamų dalykų, su kuriais e, reikia kovoti. Dėkuoju. Toliau ponas Lenars. Ačiū, ponė pirmininkė. Šią savaitę auditorių rūmai mus nustebino, pasakė, kad, kad 300 milijardų eurų da, jie nesugebėjo a, surasti. Ne, Taigi tai yra kelis kartus daugiau nei mūsų biudžetas. Uh, Reikėtų kritiškiau vertinti mūsų biudžetą. Dažnai kalbame apie tai, kad e, e, reikia mažinti išlaidas, reikia ieškoti papildomų finansavimo šaltinių, bet reikia suprasti, kad mes turime tai papildomų prioritetų, bet tai nereiškia, kad visuomet reikia ieškoti naujo finansavimo. ES biudžetas nėra tiesiog kalėdų eglutė su dovanėlim. Kiekviena valstybė narė, narė turi labai atsargiai leisti turimas lėšas. Ir negalime leisti, kad e, už politikos e, klaidas mokėtų paprasti piliečiai. Ir būtent todėl mūsų partija balsavo prieš šį dokumentą. Ponas Miller. Stanowisko w sprawie wieloletniego budżetu, ale chciałem zgłosić dwie kwestie. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš Norėčiau pasakyti štai, ką, kai kalbame apie neaiškę situaciją, kuri susidarė dėl breksito, aš manau, kad Europos komisija turėtų parengti nepaprastos padėties planą tam, kad Europa pasiruoštų tam, kad Junktinė karalystė galės įstoti e, be susitarimo. Mes žinome, kad Junktinė karalystė nuo kitų metų nebemokės ES biudžetą. Tai reiškia, kad mes turime kažką padaryti tam, kad užtikrintume, kad ES programų vykdytojai ir naudos naudos gavėjai būtų tikri dėl to, kad jie gaus jiems paskirtą finansavimą. Ir tai yra itin aktualu mano šaliai Lenkijai, kurios piliečiai išrinko mane Europos parlamentą. Toliau, ES nuosavų išteklių reforma. Aš manau, kad Mums reikėtų ieškoti naujų sprendimų, nes žinome, kad dabar yra taikoma daug įvairių korekcinių priemonių, papildomų išmokų ir taip toliau. Aš manau, kad mes turime da, užtikrinti, kad mūsų biudžetas būtų naudingas visoms įmonėms. Da, ir a, e, neturime užkrauti per nelik didelės finansinės naštos mūsų įmonėms, nes kitaip jos išsikraus iš ES į trečiasis šalis. Atsiprašau, iš tikrųjų jums galėjau skirti šiek tiek uh, uh, daugiau laiko. Ponas Palmeris turėtų pasisakyti toliau, bet jis atsisako. Tuomet suteiksiu žodį poniai Šoidrovai, prašome. E, e, Ačiū, pirmininkė, kolegos. Aš pritariu šią rezoliuciją. nepaisant e, to fakto, kad nebuvau įsitikinusi dėl kai kurių dalykų, kuriuos paminėjo panas Leneris, bet aš balsavau už, nes manau, kad laiko veiksnys taip pat yra svarbus, o mes norime paraginti ES tarybą susitarti galiausiai su Europos parlamentu, kaip galima greičiau. Mes norime, kad būtų patrintas protingas biudžetas, Mes e, norime finansuoti protingas programas, tokias kaip Erasmus, sanglaudos e, politika ir bendra žemės ūkio politika, o dirbti su laikinojo biudžeto būtų negerai. Taip pat reikia galvoti apie nusavosius išteklius, nes kitaip realistiško biudžeto planuoti negalime. E, Europos komisija pas, pasiūlė 1,11 e, procento, mes siūlėme 1,13, mums atrodo, kad reikia siekti protingo kompromiso. Pone Virečio Nova, aš balsavau prieš šią rezoliuciją. Rezoliucija kalba daug apie stabilumą, kovą su klimato kaita, bet už viso to slepiasi klasikinis socialistinis planas. Be kitų dalykų rezoliucijoje raginama įveks, įvesti, pavyzdžiui, įmonių mokesčius, skaitmeninius mokesčius, finansinių sandorių mokesčius ir taip toliau. Aš suprantu tokį dėmesį ir pastangas iš socialistų pusės, bet aš esu nustebusi dėl daugelio narių, kurie save laiko centro dešinėsiais politikais požiūrių. Iš esmės, Tai yra raginimas didinti mokesčius. Ačiū už dėmesį. Ačiū. Toliau kolega Džambaski. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariau šiai rezoliucijai, kuri Europos parlamento strategijos dalis, siekiant padaryti įtaką daryboms dėl kitos daugiametės finansinės programos. Rezoliucijoje yra išdėstos kai kurios pozicijos, kurioms mes pritarėme. Labai svarbus elementas yra veiksmų planas kritiniams situacijos. Tai būtų saugums, apsaugos sistema, padėsanti apginti Europos paramos gavėjus ir tai leistų pratesti dabartinę finansinę programą, jeigu nebūtų pasiektas sustarimas. Ponas Volesas toliau turėjo kalbėti, bet jo salėje nebėra. Tai toliau kita tema. Žimtumo ir socialinė politika eurozonoje. Ir žodis ponui Palmeriui. Ačiū. Noriu patsikuoti. Darbuotojai e, išmetami iš darbo bet kokią progą. Situacija baisi mes, bals, mes streikuosime. Tai pasakė darbuotojas Vilkau gamykloje mano apylinkėje, kurie ims, imsis streikuoti netrukus. Vilkau buvo gera šeiminė įmonė su E, suinteresuota bendruomenės e, interesais, bet ji nuo tol nuo tokių pažiūrų. Ir aš noriu išreikšti savo pažiūrą Vilko darbuotojams, kurie rytoj pradės streikuoti prieš naują darbo praktiką, dėl ko darbuotojai mažiau laiko turės e, galės praleisti su šeimomis, mažiau laiko galės jiems skirti savaitgaliais ir e, prosąjungos, kurios imasi e, streiko veiksmų, e, nusipelno mano paramos. Ačiū toliau, kolegė Šojdrova. Zde v tomto případě bych chtěla vysvětlit, proč jsem. Norėčiau paaiškinti, kodėl balsavau už šį pranešimą. Nežiūrinti tai, kad jame yra pasiūl... svarbių pasiūlymų uh, E, kurių pagrindų ES galėtų daryti spaudimą valstybėms narėms kad e, nebūtų e, dviejų grįž, greičių valstybių, vis dėlto aktuali, aktualia problema išlieka jaunimo nedarbas. Ir E, valstybės narės galėtų geriau išnaudoti Erasmus e, solidarumo fondo siūlomas galimybės. Tai reiškia, kad europiečiai turi būti aktyvesni. Kita svarbi tema tai kokybiškas e, išsilavinimas, kokybiško išsilavinimo įgyjimas bei abipusis e, švietimo. E, atestatų pripažinimas, bet manau, kad reikia ir tam tikro koordinavimo ligmens ir reikia sukurti standartus šioje srityje, tai labai svarbu. Toliau, ponia Fox. Aš susilaikiau balsuojant dėl e, šios e, rezoliucijos, nepaisant to, kad kalbama apie gerus dalykus. ES nori pasakyti, kad darbuotojų teisės yra garantuojamos ES, bet tai yra neteisingos žinios. E, Istoriškai už tai balsavo milijonai e, darbo žmonių, kovodami su darbdaviais ir vyriausybėmis. O dabar jūs e, e, kaip kokius trupinius kartu su visa biurokratija švaistote žmonėms. Visada kalbame apie tai, kad darbuotojų teisės prastėja Graikijoje ir kitose Europos, Eurozonos šalise. Jūs baudžia ES kuri primeta nedarbo skurdą. Taigi aš susilaikiau, nes aš sutinku, kad reikia remti darbuotojų teisės, bet nemanau, kad jūs galite tai padaryti. Ir noriu pasakyti europiečiams, kurie remia darbuotojų teisės, nereikia paskliauti Briuselio biurokratais. Na ir paskutinis šią savaitę kalbės ponas Džambaskai. Ačiū pirmininkė. Kolegos, pranešimas yra subalansuotas, jis kalba apie tai, kad reikia skatinti valstybės narės siekti didesnės pusiausvėros tarp socialinių ir ekonominių dimensijų ir skatinti žmonės gyti skaitmeninių įgūdžių, bet tame, tame pačiame dokumente taip pat raginama daryti didesnį spaudimą valstybės narėms dėl migrantų na, apie ką kalbėjome anksčiau. Dviese gana protingose tekstuose vėl kalbam apie migraciją, dėl to aš negaliu pritarti tam. Šiame dokumente taip pat nepakankamai atsižvelgiama į subsidarumą, kuris numato, kad valstybės narės joms rūpimus klausimus gali spręsti nacionalinių lygmenių. Todėl aš susilaikiau balsuojant. E, šio posėdžio protokolas bus pateiktas tvirtinti kito posėdžio pradžioje. Jeigu niekas neprieštarauja, tai e, šioje sesijoje patvirtintas rezoliucijos e, išsiųsiu asmenims ir organizacijoms nurodytiems rezoliucijose. Ši sesija yra nutraukiama, posėdis baigiamas, likiu gerai praleisti likusią savaitės dalį.